Dear colleagues, would you be so kind and sit down so that we can... Kolegos, prašyčiau susėsti į vietas, kad galėtume pradėti posėdį. Thank you very much indeed. And Dėkoju. Teskime posėdį. Visų pirma, norėčiau pasveikinti svečius e, klausimuose apie visos Europos pensijų, asmenių pensijų produktą. Kaip žinote, Europos parlamentas skiria šiam produktui daug dėmesio, priėmė 2016 rezoliuciją ir tikimės šiandien daugiau išgirsime apie siūlomo reglamento praktinės pasiekmes visoje Europoje. Šis reglamentas buvo pasiūlytas komisijos 2017 birželį ir siekiama pagerinti savanoriškas individualias pensijas ir sustiprinti e, e, šis reglamentas e, skirtas visoms autorizuotoms pagal ES reglamentus, rūpintis pensijomis ir š... komisija taip pat yra išleidusi rekomendacijas dėl šio produkto mokestinio režimo. Valstybės narės yra raginamos šiam reglamentui e, skirti daug dėmesio ir kadangi mokesčių aspektas yra labai svarbus, E, šio naujo pensijų režimo sėkmiai. E, aš raginu visus kalbėtojus e, skirti šiam klausimui daug dėmesio. Turime atstovų iš akademijos, vartotojų, organizacijų, taip pat kitų ekspertų. Prašysiu visus kalbėti penkias minutės. Paskui bus klausimų ir atsakymų sesija. Nariams bus skirtos dvi minutės klausimams užduoti, o atsakymams po tris minutės. Nenoriu toliau gaišti laiko, todėl norėčiau pristatyti pirmąjį šios dienos kalbėtoją, pona Tobijas Busher kuris yra reglamentavimo strategijos ir viešosios politikos vadovas iš Allianz Vokietijos. Dėkuoju, kad atvykote. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju už tai, kad pakvietėte šiandien kad pakvietėte mane šiandien čia kalbėti apie visos Europos pensijų produktą. Iš pat pradžių pasakysiu, kad Allianz apskritai e, pasisako už visos Europos e, pensijų produktą. E, tai būtų antras gerai parengtas režimas, papildantis kapitalų rinkų sąjungą. Manome, kad tokiu būdu būtų užpildyta pensijų spraga Europoje ir paskatintų augimą mm, ir ilgalaikės investicijas Europoje. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes konstruktyviai dirbome su daug suinteresuotųjų šalių pastaruosius mėnesius. Mūsų įmonėje taip pat ir su viešosiomis suinteresuotomis šalimis. Noriu pabrėžti, kad mes diskutuojame savo perspektyvą apie visos Europos pensijų produktą su mm, įvairiomis kitomis įmonėmis Europoje. Mm, mes veikiame beveik visose rinkose ir esame vienas didžiausių turto valdytojų, taip pat draudimo kompanijų visame pasaulyje. Taigi mūsų perspektyva yra gana išsami. Kalbant apie dabartinį pasiūlymą, matome rimtų iššūkių dabartinėme pasiūlyme ir jie daugiausia yra susijęs su tuo, kad dabartiniai e, variantai nėra nei visos Europos, nei tikras pensijų produktas. Ir aš norėčiau čia kiek sukonkretinti tai nėra pensijų produktas, kadangi dekumuliavimo pensijų fazė iš tikrųjų nėra įtraukta ir detaliai neaptarta neaptarta šiame pasiūlyme. Ir tai reiškia, kad iki šiol mes kalbame tiesiog apie taupimo produktą, santaupų produktą, Galbūt tada reiktų kitaip pavadinti, bet iš mūsų perspektyvos galiu pasakyti, kad jeigu norime kalbėti apie pensijų produktą, tuomet reikia aiškiai reglamentuoti dekumulacijos fazę. Tai pirma. Toliau galbūt tai jūs nustebins, bet mm, tai yra susijęs su tam tikrų dalių e, pasiūlymų. Dabartinis pasiūlymas įgalioja visus paslaugos tiekėjus kiekvienai valstybėje narėje e, pasiūlyti tam tikrą mm, atskirą dalį susijusią su vietos mokestiniais ir e, finansiniais reikalavimais. Mūsų nuomonė tai mm, sukeltų situaciją, kai atsirastų egzistuojančių vietinių produktų tam tikras derinys, užuot mm, sukūrus e, tikrai visos Europos asmeninių pensijų produktą. Ir būtent to tikėjomės išgirdę pirmąjį kartą apie reglamento pasiūlymą. Taigi, Mūsų galva tai yra dvi didžiosios problemos, kurias geriausia būtų išspręsti per ateinančius mėnesius. Ir ir, ir, ir, ir tokiu būdu patobulinti, iš esmės patobulinti šį pasiūlymą. Toliau, jeigu dar detaliau pažvelgtume į šį kontekstą ir galvo, pagalvotume apie tai, kaip vartotojams pasiūlyti vertę ir skaidrumą, konkurencinėmis sąlygomis, manome, kad šitas PEP reglamentas turėtų apibriežti tam tikrus minimalius visos Europos standartus. Suprantame, kad dabartinis pasiūlymas palieka daug veiksmų laisvės valstybėse narėse, bet mes tikėtumėmės, kad įsigalios tvarka, kuri griežtai apibrieš svarbiausias produkto charakteristikas ir manome, na, mums yra vertingas šis reglamento pasiūlymas, nes ten yra kapitalo garantija pateikta. Tai yra labai svarbus ir naudingas elementas, tačiau trūksta patikslinimo, ką tai iš tikrųjų reiškia, ypač kalbant apie tarp sektorinį pagrindą. Įmo, e, draudimo įmonės garantija skiriasi, pavyzdžiui, nuo gyvenimo ciklo produkto, kuris kuris yra susijęs su e, turto valdytojo veikla ir priklauso nuo jos. Taigi, jeigu kalbame apie, tam, apie vieną produktą ir tą pačią riziką, turėtume visi laikytis vienodų taisyklių. Dabar šito nėra užtikrinta. Be to, manome, kad e, garantijų, norint užtikrinti garantijų mokumo galimybę, reikėtų užtikrinti tam tikrą laipsniško įvedimo režimą per keliarius metus. Ši diskusija dar turės įvykti. Taip pat norėčiau pabrėžti klausimą susijusi su skaidrumu ir vartotojų apsauga. Net ir šiame parlamente buvo daug diskutuota apie tai, kaip tinkamai informuoti vartotojus, kaip juos apsaugoti. Jeigu iš tikrųjų bus patvirtintas šis reglamento projektas, gali kelti riziką, kad skirtingose šalise įmonės jį skirtingai regal, interpretuos. Aš jau minėjau kumulacinę fazę, tai turėtų būti bent jau 50 procentų, bent jau 50 procentų investuotų sumos turėtų būti investuota į e, viso gyvenimo trukmės didėjantį investicijų srautą arba kitaip tariant anuitetą. Nu jeigu aš jūsų paklausčiau, kiek tikitės gyventi, turbūt e, didžioji dauguma e, pasakytų, kad gana ilgai, todėl tas anuiteto klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir paskutinis dalykas dėl pereimo. Man atrodo, reikia vienodų taisyklių, e, kaip dėl pereimo nuo vieno teikėjo prie kito ir nuo vieno produkto prie kito. Taip pat reikia dabar apsir, apriboti dabartinę rinkos, produkto rinkos vertę. Ir jeigu kas nors sugalvos, pavyzdžiui, pakeisti produktą po penkerių metų, reikia labai būti atsargiems, kad ne, ne, ne, ne, nebūtų suteiktos nepagrystos iniciatyvos ir paskatos ir kad būtų apsaugoti vartotojai taip pat kalbant apie investicinę perspektyvą. Ir dar pabrėšiu, kad, kaip sakiau, mes vertiname visos Europos pensijų produkto idėją. Paminėjau kelis iššūkius, tačiau taip pat manome, kad dabartinis siūlomas grafikas taip pat sukelia daug problemų Čia turime kalbėti apie tarp sektorinį produktą, kuris yra skirtas užtikrinti milijonam, milijonų europiečių saugumui užtikrinti ir man atrodo, todėl jisai nusipelno daugiau dėmesio ir laiko. Uh, Ačiū. Norėčiau prašyti jūsų laikytis numatyto laiko, kad galėtume suteikti žodį visiems pranešėjams, bet to pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai taip pat norės pasisakyti spontaniškai. Antrasis kalbėtojas taip pat iš finansų pramonės yra Bernardas Gujon, tai yra reguliavimo įstaigos atstovas. Ačiū, kad suteikė man galimybę pasisakyti šiuo klausimu. Iš tikrųjų, mes esame įsitraukę į šitą pasiūlymą ir buvo nuveiktas pakankamai didelis techninis darbas, tačiau reikia turėti omenyje, kad šitas produktas gali būti papildomas prie kitų draudimo sistemų. PEP numatomi du svarbiausi uždaviniai. Pirmiausia, yra manoma, kad galima pateiko šitą produktą papildyti dabar galiojančias pensijų draudimo sistemas, taip pat siekiama padaryti tvaresnę pensijų sistemą. Ir taip pat yra manoma, kad ilgalaikės santopas galima paversti ilgalaikiu turtu ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus uždavinys siekiant kaupti e, e santaupas. Tačiau reguliatorius turėtų pateikti e, sprendimus e, pensiniams sistemoms tiems piliečiams, kurie yra mobilus. Todėl tai yra Europos masto produktas. Šitą situaciją, turint omenyje palūkanas, ir e, turint omenyje dabartinės pensijų sistemas ir investicijų galimybės. Iš tikrųjų, vis dėlto daugybėse valstybių, valstybių investicijos yra daromas į akcijas, į vertybinius popierius. Todėl jeigu būtų numatytos oficialios garantijos, tai tuomet būtų pakeistas prioritetas investuoti į vertybinius popierius ir akcijas. Gyvenimo ciklo strategija siekiant numatyti pensinį draudimą atėjus pensijai yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kita vertus reikėtų numatyti e, apsaugą nuo rizikos, tam reikalingas rizikos valdymo mechanizmas. Mes e, savo įmonėje atlikome įvairiausių testų, kurie parodė, kad yra 90 procentų tikimybė, kad galima gauti papildomas pajamas didesnės negu dabartinės e, e, infliacijų, infliacijos norma. Mes Europos turto valdymo asociacijai pateiksime savo pateiktą, parengtą nuomonę supažinsime turimų rezultatais. Tokie tyrimai buvo įgyveninami jau pastarosius dešimt metų ir atnešė panašių rezultatų. Kalbant apie ilgalaikį taupimą, pirmiausia reikėtų sus, išsikelti labai aišku tikslą, kad ilgalaikės santaupos galėtų būti nukreipiamos į ekonomiką ir kad būtų sudarytos paskatos investuotojams. Yra kotiruojamų ir nekontiruojamų investuotojų ir todėl jiems yra labai svarbios palūkonų normos. Taigi tai galėtų būti ir pakankamas geras šaltinis finansuoti trumpalaikės linkmės e, ekonomikos projektus. Kitas dalykas labai svarbu - numatyti galimybę perkelti teisės į europinę pensiją iš vienos valstybės į kitą. Taigi tas perkeliamumas yra labai svarbus aspektas, tai turėtų būti paprastas e, žingsnis investuotojams, tačiau kita vertus e, nelengva būtų įgyvendinti šitą perkeliamumo nuostatą. Todėl mes negalime sutikti su nuostata, kad visos paslaugos, visi paslaugos teikėjai turėtų numatyti tokią perkelimo galimybę, tačiau mes kaip globaliai veikianti įmonė turime tik tai aštuonius padalinius, kurie dirba su pensijų e, programomis ir planais. Todėl tokios paslaugos teikėjams, ypač mažiems, bus labai sunku įkurti 27 padalinius ir tai būtų visiškai nepra, nenaudinga. Tai, tai reikštų, kad reikėtų rasti vietos tos paslaugos uh, teikėjus regionų lygmenyje. Todėl būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp europinio ir valstybių bei regionų lygmens. Akademija atstovas Hans van Mirten. Jis buvo vienas iš darybininkų, kai buvo nagrinėjama pensijų direktyva. Aš kalbėsiu apie e, pensijų AIOPS perkelmumą ir įvertinsiu šitą situaciją iš ES teisės perspektyvos, kadangi tai yra mano specialybės dalykas ir aš žinau, kad šiuo metu vyksta diskusijos, kuriuose iškeliami trys svarbiausi teiginiai. Pirma, kad į OPS Įops nėra tikri pensijų fondai ir PEP taip pat negalės veikti, jeigu nebus harmonizuotas e, mokesčių režimas arba mokesčių sistemos. Pirmiausia, IOPS nėra finansiniai e, produktai ir jų nereikia taip vertinti. Tačiau tai netiesa. Tačiau, pavyzdžiui, Niderlandų BBI. E e Niderlanduose pagal pirmąjį ramstį priimtas teisės aktas, kuris įvertina šitą produktą kaip finansinį. Kodėl reikėtų iš šito konteksto eliminuoti IOPS? Aš žinau, kad šiuo menu IOPS yra siekiama atskirti nuo e, PEPS, kadangi e, pensijų 2 e, direktyvoje ten yra numatyta veikla, pavyzdžiui, turint omenyje Niderlandų rinką, reikia turėti omenyje tam tikrą aspektą dėl šito produkto perkeliamumo, todėl čia galbūt ir matoma tam tikra atskirtis. Kodėl AJOPS yra siekiama atskirti? Prieš dviejus metus vyko dėl pensijų direktyvos, antrosios direktyvos e, darybos ir buvo pasiūlyta pensijų direktyva e, AJOPS tiesiog atskirti nuo pensijų direktyvos Todėl ir dabar galbūt vertėtų pagalvoti apie tuos IOPS, kurie tarptautiniu mastu nėra e, aktyvios sistemos ir taip būtų galima atskirti tas sistemas vieną nuo kitos. Antras dalykas, kurį tenka nuolat išgirsti, kad PEP e yra skirta antriniai verslo veiklai kad e, suprastume teisingai, PEP nėra trečiojo ramščio produktas ir todėl jis visiškai neprieštarauja antrojo segmento verslo veiklai, kadangi čia yra numatyta atitinkama finansinė veikla ir dar kartą reikėtų pasakyti, kad PEP nėra trečiojo ramščio pensijų sistema. Čia yra kalbama apie IOP veiklą. Ir trečias pastebėjimas, kad PEP negalės veikti neharmonizavus teisinių sistemų, pensijų sistemų. Visų pirma, labai svarbu, kad perkelimo klausimas būtų tinkamai išspręstas. Tai buvo bandyta ne vieną kartą, tačiau iš esmės to nepavyko padaryti. IOP 2 direktyvoje netgi yra e, sugriežtinamos mm, galimybės perkelti pensijas į kitą valstybę. Kitas dalykas, ar nacionaliniai teisės aktai iš tikrųjų neprieštarauja laisvam darbo jėgos judėjimui. Nes asmuo laisvai juda po Europos Sąjungą ir jis iš esmės turėtų turėti galimybę naudotis savo mm, e, pensinė sistema. Tačiau to negalima padaryti, kadangi valstybėse narėse yra skirtingi mokestiniai reikalavimai. Padalinių požiūris yra aiškiai suformuluotas PEP e, e reglamente. Čia yra kalbama apie perkeliumumą iš esmės neperkelbent. Sakykime, jeigu viename padalinyje A yra sukama pensija ir ji turi būti perkeliama į padalinį B kitoje valstybėje narėje, sakykime, jeigu asmuo miršta e, sulaukęs, nesulaukęs 67 metų, tai jo pensijos, pensinės įmokos yra išskaidytos po skirtingas teritorijas. Todėl šitų skirtingų vietovių pensijos kautimas, kaupimas reiškia, kad paklūstama skirtingiems e, e, mokesčių režimams, skirtingoms e, mokesčių sistemoms. Ir tą galima pasakyti ir apie Niderlandus. Ir galiausiai PEP yra reikalingas užpildyti tą pensinio draudimo spragą, kuri išiškėjo ES. IOP taip pat netinkamai veikia ir todėl yra būtina, kad tarptautiniu mastu šita pensijų sistema veiktų geriau. Toliau kalbės Ana Filei. Ji atstovauja Europos vartotojų organizacijai BUC. Uh, first of all, I would like to thank the chair of the Econ Committee. Pirmiausia, noriu padėkoti ekonomikos komiteto pirmininkui už tai, kad pakvietėte Europos vartotojų teisų apsaugos organizacijos atstovus į šį sustikimą. Europos vartotojams visi sunkiau yra patenkinti savo poreikius ir jie ieško įvairių uh, pensijinių produktų, paslaugų. Uh, Nepaisant to yra labai sudėtingi šie produktai ir vartotojams sunku susigaudyti, sunku susigaudyti taip pat ir jų kainoje. Dėl šios priežasties mes palankiai vertiname komisijos iniciatyvą dėl PEP. E jeigu būtų sėkmingai įdėkta, PEP paskatintų konkurenciją ir e, pasiūlytų vartotojams produktų, paslaugų europinių lygmenių, e, tokių, kokiu jie negali gauti savo šalise ir e, taip pat sudaryti sąlygas kurti standartiniams produktams. Aš taip pat manau, kad e, asmenės pensijos gali pasitarnauti kaip papildomas variklis indėliams didinti, tačiau tai nėra kažkoks tai stebuklingas receptas, kurį pasitelkus būtų galima užpildyti spragas dabartinėje pensijų sistemoje. Mes visiškai pritarėme pasiūlymui numatyti tam tikrą investicijų galimybę šioje bendroje pensijų sistemoje. Tai leis, būtų naudinga tiems vartotojams, kurie negali susitaupyti ateičiai susitaupyti tam laikotarpiu, kuomet sulauks pensijinio amžiaus, taigi būtų tokiu būdu padidintas, pasiūlytas didesnis pasirinkimas vartotojams, kartu pasinaudojant ir tradicinėmis priemonėmis, siekiant apsaugoti vartotoją, nors dabartinių priemonių nepakanka, todėl Reikia pasirinkti platesnio masto požiūrį, įskaitant ir bankroto galimybę. Todėl mums, kalbant apie bankroto e, opciją, kyla tam tikrų problemų. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, 37 straipsnė kalbama apie kapitalo apsaugą. Neaišku, ar čia turimas omenyje kapitalas, kurį e, indėlininkas investavo į PEP, e ar kapitalas, kuris yra uždirbamas. Jeigu tai yra kapitalas atskaičius visas išlaidas ir mokesčius, tuomet tokia nuostata yra klaidinanti, nes tik 17 procentų visų sukauptų pajamų nominalios vertės būtų apsaugotas. Taip pat reikia numatyti tam tikrą saugiklių garantijų, integruotų garantijų sistemą į tą bankruoto opciją, nes E, tokiu būdu būtų sumažintas sistemos sudėtingumas ir sąnaudos nulinės arba minimalios gražos garantijos nėra naudingos vartotojui, atsižvelgiant į infliacijos lygį. E, kai kuriais atvejais kapitalo garantijos gali būti naudingos, e, pavyzdžiui, iki pasiekiant pensinį amžių, tačiau ne visais atvejais mums labai svarbu, kad būtų kad yra drastiškai mažinamas pasirinkimas vartotojų, kalbant apie bankroto galimybę ir svarbu, kad e, vartotojams būtų paaiškintos su e, <clears throat> visomis opcijomis ir galimybėmis susijusios aplinkybės. Vartotojai šiuo metu susiduria su įvairiais papildomais mokesčiais ir rinkliavomis, kurios yra taikomas per visą pensinio produkto naudojimusi laikotarpį. Pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį 163 eurai Austrijoje e, įmama mokesčių e, ir tik 70 eurų e, galima sutaupyti per pirmosius penkerius metus o iki startinio laikotarpio pabaigos kas mėnesį sutaupama suma siekia tik 84 tai eurus. Iš nuo tos anksčiau minėtos sumos taip pat dar yra papildomų e, mokesčių, e, kurie nėra minimi e, pasiūlymo tekste. Dėl šios priežasties mūsų organizacija ragina patvirtinti viršutinės įvairių mokesčių, komisinių mokesčių rinkliavų ribas. Visos PEP e opcijos turi būti pakankamai veiksmingos su sąnaudų prasme. Taip pat palankiai vertinam rekomendacijos siūlomą leidimų išdavimo mechanizmą. Taip pat ir tai, kad EOPA išduoda arba išduotų tos leidimus siūlyti pensinius produktus, tokiu būdu PEP e taptų patikimu kokybę garantuojančių prekės ženklų visoje Europoje. Taigi mes taip pat siūlome e, paženklinti e, tam, tam tikrų kodų PEP siūloma produkto, kad būtų galima aiškiai atskirti, kad tai yra pensijinis, e, pensijinis e, produktas, e, kurio naudojantis galima būtų sutaupyti nemažai lėšų. O ypač atsižvelgiant į besikeičiančius aplinkybės ir rinkos sąlygas, mes manome, kad būtina nustatyti atitinkamas viršutinės ribas, kurias būtų galima peržiūrėti, įmokų, kurias būtų galima peržiūrėti kas penkerius metus. Iš esmės manome, kad pasiūlymas yra vertas dėmesio, tačiau reikėtų pakeisti kai kurias jo nuostatas, kad būtų galima e, labiau patenkinti vartotojų poreikius. Ačiū. Dabar ponas Oimans E, kuris e, vadovauja draudimo bendrovį turinčių daugiau nei 4 milijonus klientų. PEP e galėtų tapti papildančią priemonę pirmąjį ir antrąjį ramsti. Nereikia pripažinti, tačiau, kad valstybėms narėms tenka labai svarbus vaidmo teikti pasiūlymus šioje srityje, o jops įtraukimo ir neįtraukimo klausimas čia taip pat turi būti sprendžiamas atskirai, nes dauguma jops priemonių netinka. PEPS sistemai ir yra labiau socialinio nekomercinio pobūdžio. Didieji e, pensiniai pensinių paslaugų tiekėjai galėtų pasinaudoti tiek PEPS, tiek ir e, E, kitais e, teisiniais svertais, pavyzdžiui, IPG, šis produktas galėtų būti vertinamas tarptautiniu mastu kaip tam tikras PEP prototipas, jį galima įsigyti internetu. E, vienoje iš Niderlandų interneto svetainėje tai yra labai paprasta priemonė ir tikrai žemų sąnaudų 35 metus per eurus per metus kaiduoja ir 35 bazinius punktus. Europa mm, bando e, susijęti su siūlomais produktais įvairius brangiai kainuojančius reikalavimus. <clears throat> Jeigu e, mes e, numatytume tam tikras garantijas bankruoto atveju, tai atrodytų patrauklu, tačiau galbūt neatsipirktų ilgalaikėje perspektyvoje. Atsižvelgiant į dabartinės ekonominės sąlygas, e, žemos palūkanų normos garantuoja pakankamai žemą pensijos mastą. todėl pradinės sąnaudos būtų pakankamai didelės siūlant šį produktą ir e, jo įsitvirtinimas rinkoje taip pat mažiau tikėtinas. Taip pat reikia nepamiršti, kad e, socialinė darbo teisė, jų nuostatos nėra taikomos trečiajam ramščiui. Todėl būtina labai aiškiai ir viešai paaiškinti reikalavimus ir pristatyti susijusius su mokesčiais. Taip pat reikia paminėti, kad PEPS per pastarąjį dešimtmetį turėjo naudos iš rinkos dizaino ir eh, <clears throat> su eh, juo susijusių nuostatų. Valstybės narės tuo tarpu turės eh, galimybę savo viduje vystyti sveiką PEP paslaugų rinką. E, ir e, Niderlanduose maždaug 10 procentų dirbančiųjų naudojasi šiais produktais, e, kitose šalise patirtis yra panaši, taigi matome, kad tas produktas netaip lengvai įsitvirtina rinkoje, ypač tarp savarankiškai dirbančių asmenų. Dėl šios priežasties reikia, e, prireiks daug laiko tam, kad šie produktai taptų komerciškai gyvybingi. Fintech produktai galėtų tapti paklausus. Mūsų patirtis rodo, kad būtina bent jau pradžioje tokius produktus skatinti per mokesčių sistemą ir e, nustatyti mokestinės e, lengvatas, tą galėtų padaryti, pavyzdžiui, AJOPA, o valstybės narės turėtų suteikti AJOPai e, tam reikalingą informaciją. Taigi nacionaliniu lygmeniu būtų galima pasvarstyti apie tam tikras e, papildomas galimybės dalyvauti žmonėms įvairiose privačiose pensijų draudimų sistemose, panašiose į PEP siekiant e, užtikrinti gausesnį dalyvavimą, perpleistų atskiroms valstybėms e, narėms e, dalyvauti, kūrint Europinę PEP rinką ir stiprinti savo vidaus pensijų sistemas, tačiau atitinkamus teisės aktus turėtų leisti valstybės narės, o ne ES institucijos. Taigi, Komisija galbūt galėtų pateikti atitinkamas rekomendacijas, kurios galėtų būti palyginamos su mokesčių rekomendacijomis arba atkreipti dėmesį šį klausimą Europinio semestro. Semestro kontekste mes e, APG įmonė esame pasirengę dalintis patirtimis su parlamentu kitomis institucijomis, jeigu tai būtų naudinga pranešė ar kitiems suinteresuotams subjektams. Ačiū. Ačiū. Dabar galėsime steigti žodį pranešėms, šešiems pranešėms, kaip prašiau, anksčiau nekalbėkite ilgiau nei po dvi minutės tam, kad ekspertai galėtų atsakyti. Pirmoji pranešėja Sofinės Felt, Alde frakcijos narė, ačiū. Aš kalbėsiu trumpai, paliksiu kuo daugiau laiko diskusijoms ir džiaugiuosi klausydamasi e, pranešėjo minčių, visi pabrėžia šios temos sudėtingumą ir žinoma visuomet čia aktyvų vaidmenį atlieka politiniai aspektai, jeigu ne europiniai, tai nacionaliniai, bet kokiu atveju tema labai sudėtinga, ponas Bichneris minėjo E, mandagiai užsimindamas apie tam tikrus iššūkius susijusius su tvarkarašiu, tačiau platus užmojai, ambicijos tikrai yra geras dalykas, žinoma, svarbu yra pasiekti tinkamo rezultato, tačiau manau, kad jeigu sugebėsime rasti tinkamą sprendimą, pateikti priimtiną pasiūlymą, tai galbūt nutiesime kelią kitiems e, panašiems produktams ar iniciatyvoms. Aš šiuo metu esu įsijungusi klausimo e, režimą, susitinku su įvairiais suinteresuotais subjektais, esu nusiteikusi glaudžiai bendradarbiauti su šešėliais pranešėjais ir pranešėjais nuomonių referentais iš kitų komitetų. Tikiuosi, kad e, mums pavyks susitarti dėl pranešimo, kuris bus tvirtinamas parlamente teksto ir jam pritars daugumą parlamento narių. Žinoma, aš kalbuosiu ir su valstybė narių atstovais ir jie taip pat atlieks savo namų darbą, susiduria su tomis pačiomis problemomis, taigi ir jiems reikia rasti sprendimą šios problemos e, dėl bankroto galimybės, dėl e, fiskalinio režimo, dėl e, JOPS E, dėl kapitalo garantijų, leidimų išdavimo tvarkos e, galime ir toliau vardinti tą ilgą sąrašą, nes kiekviena valstybėje narėje, kiekviename sektoriuje, kiekvienas operatorius vadovaujasi savo specifiniais aspektais, savitomis sistemomis, tačiau jeigu mes nežvelgsime iššūkiams į akis, tai niekuomet nieko nepasieksime, nekantri laukiu tolesnio bendrabiavimo, tai Sofija veikiau jūs čia apibendrinote diskusiją, o ne uždavėte klausimą. Kitas šešėlis pranešėjas ir Brian Hayes, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū pirmininkai, noriu pasveikinti su visais mūsų svečiais ir ekspertais ir pirmiausiai noriu pritarti pranešėjai dėl to, kad tema yra labai sudėtinga, turime užtikrinti, pasiekti užtikrintumą tam tikrą, kad situacija netaptų blogesnė ir nekalta. Sakiau jau diskutuojant dėl AJOP, mes čia kalbame apie ne savo, o kitų pinigus, taigi turime užtikrinti, kad mūsų patvirtinta sistema veiktų, o ne tik pasiūlytume tokią e, schemą, kuri niekam nebūtų patraukli. Taip pat turime užtikrinti pusiausvyrą tarp vartotojų apsaugos, tai yra esminės svarbos klausimus susijęs su mokesčiais ir rinkliavomis ir e, kita vertus e, taip pat sudaryti tinkamas sąlygas rinkos e, dalyviams, kad galėtų uždirbti pasiekti pelną. Žinome, kad esame užsibrėžę pakankamai plačių žmonių tvarkaraštį, tačiau turime pritaikyti formą prie e, siūlomo turinio, prie savo tikslų, profesorius Mortinas, kalbėdamas apie AJOP, minėjo, kad e, jie nelabai gali įtakoti arba pakeisti e, bendros situacijos. Tačiau manau, kad kol kas dar būtų per anksti taip tvirtinti. Taip pat manau, kad du svarbiausi klausimai susiję su šia tema. Uh, jau anksčiau buvo minėti ir yra susijęs su tarptautiniu šios sistemos e, veikimu bei e, ginčytinų klausimų e, sprendimu su arbitražo aspektais. Taigi aš nežinau, kaip jūs galite taip teikti, nebent turėtumėte kažkokią tai aiškiregystės galę. Du klausimus turiu, vienas susijęs su Ajopos veikla. Noriu paklausti visų ekspertų, ar AJOPA yra tinkama institucija šiam klausimui spręsti. Taip, tai yra paneuropinė priežiūros institucija. Jeigu jau siūlomas paneuropinis produktas, tai AJOPA turėtų jį prižiūrėti. Tačiau e, problemos, manau, kad kils valstybėse narėse ir spręsti jas reikės tenai. Brainai, atsisukė mikrofoną. Taigi man kėl klausimas, ar tai yra tinkama institucija, kuri turėtų būti atsakinga. Šis klausimas būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Antras klausimas susijęs su garantijomis atviro gyvavimo ciklo galimybei. Ar mūsų pranešėjai turi e, pasiūlymų, kaip geriau pasinaudoti garantijų ir e, gyvavimo ciklo opcijomis? nes manau, kad dauguma žmonių pasirinks garantijų opciją, nes norės žinoti, kokia bus jų investicinė graža, tačiau jeigu mes apribosime garantijas, e, tai gali atsitikti taip, kad sistemoje nedalyvaus labai daug žmonių, e, kuriems būtų priimtinos kitokios sąlygos. Taip pat e, noriu E, pastebėti arba paklausti, ar nematote, kad šis pasiūlymas e, galėtų tapti tam tikrą biurokratinę beprotybę, palyginti su tuo, e, ko mes esame užsibrėžę pasiekti, ar negeriau būtų atskirose sektoriuose bandyti ką nors pasiekti. Ačiū, Brianai, bent jau trys klausimai buvo užduoti. Taigi vieną minutę liko į tos tris klausimus atsakyti, tai būtų neįmanoma, tai daugiau laiko skirsime, čia pažiūrėkime, kas norėtų atsakyti. Profesoriau, prašau. Dėl tų sektorių ar dalių, man atrodo, reikia būti praktiškiams ir logiškiams, e, mąstyti logiškai. Niekas uh, negalės parduoti tų PEP produktų kiekvienoje Europos šalyje. Tačiau logiška manyti, kad bus regioniniu mastu platinami šie produktai. Toliau dėl to, kas yra PEP produktas. Man atrodo, kad jeigu norime ieškoti sprendimo, nereikėtų maišyti šitos temos su EOP klausimu, kadangi antro, antroji pakopa skiriasi. Aišku, idealiausias sprendimas būtų toks, kai įmonės skirtų tam tikrą E, subsidiją įmokoms į pensijų fondus, o PEP būtų kaip papildomas produktas, jis neįsilietų į antrąjį ramstį, bet kaip žinia, antrasis ramstis turi tam tikrų apribojimų, todėl būtina, būtina jį papildyti. Dėkoju. Kas nori dar atsakyti, prašom. Aš pakomentuosiu dėl garantijų. Jeigu paklaustumėte vartotojų, savarankiškai dirbančių žmonių, jie jums atsakys, kad garantijos jiems patinka, bet e, jos net neša jokių, jokios gražos. Tai aš sakyčiau, kad e, ilgo gyvenimo ciklo, gyvenimo ciklo garantijos mm, yra įmanomas dalykas, bet jas reikia pritaikyti prie atskirų šalių, nes mm, ten situacijos skiriasi, pensijų sistemos skiriasi, pajamų lygis skiriasi ir taip toliau. Taigi, kai kuriuose šalise nereiktų tokių gyvenimo ciklo produktų, kurių horizontas būtų labai platus. Ir, ir todėl svarbiausia reikėtų pagalvoti apie tą gražą. Na, dėl garantijų ir gyvenimo ciklo sąsajų. E, Pratesiu tai, ką sakė e, kolega iš Amundi. E, 95 procentai produktų, gyvenimo ciklo produktų atneša teigiamų rezultatų. Bet statistiškai kiekvienas dešimtas žmogus, e, kaupdamas pensiją, patirs nuostolį. Ir tas nuostolis galbūt bus ne vienas ar du procentai, bet 10-20 procentų. Tai pastebėjome Australijoje, JAV per finansinę krizę. Taigi, jeigu apsidairytumėte ir pasakytumėte, kad štai kas dešimtasis ir gal tai būsiu aš, ar aš esu pasiryžęs rizikuoti 20 procentų savo pensijos ir jeigu atsakymas būtų taip, tai tada reikėtų rinktis gyvenimo ciklo kaupiamą sistemą. Bet pagal atitinkamus reglamentus tas scenarius turėtų būti vieną kartą per 200 metų ir tada tik tai kas dušimtasis žmogus patirtų nuostolių ir jis būtų daug mažesnis nei kad 20 procentų. Aš e, manau, kad aišku, reikia svarstyti abi alternatyvas, bet reikia galvoti labai nuodugniai. Jeigu bus PEP, kuris, e, kuriam bus paskirtas Europos akredituotas kokybės saugumo standartas, reikėtų pagalvoti, kas už jos lypi. Uh, Mm, taip pat e, mes kalbame su savo turto valdytojais šiuo klausimu ir mums atsakoma, kad e, galima kombinuoti produktus, nebūtinai rinktis vieną vienintelį tipą. Taigi reikia derinti saugumą ir gražą. Dėkoju, turėtume. Na, dar pridursiu, kad į jopą sertifikavimas taip, bet. E, prižiūrėtojai turėtų būti skiriami vietos lygių. Taip, e, socialistų frakcijos vardu Andrėja Kozolina, prašom. Kolega Azorų mm, paprašė manęs perskaityti jo parengtą tekstą. Taigi klausimas. Pasiūlymas įdėkti visos Europos pensijų produktą kaip girdėjome iš pranešėjų pradžioje, yra ambicingas projektas tiek savo turiniu, tiek tvarkaraščiu. Juos siekiama spręsti tam tikrus iššūkius, kur, su kuriais susidurs mūsų sąjunga per ateinantį dešimtmetį. Reikia pagalvoti apie e, žmonių senėjimą, taip pat apie ilgalaikės investicijas, kurios svarbios Europos ekonomikai. Be to, PEP galėtų įnešti žymų indėlį užtikrinant orų pragyvenimo standartą pensijos metu. Taip pat reikia atsižvelgti į judėjimą tarp sienų. Taigi tikiuosi, kad PEP bus naudingas instrumentas sprendžiant politinius iššūkius, su kuriais susidurėme. Taip pat bus vienas žingsnis artin Europos integracijos. Tikiuosi, Žinau, kad yra tam tikrų pasiūlymo dalių, kurias dar reikia tobulinti, kaip ir paaiškėjo diskusijų metu, pavyzdžiui, mokesčių režimas, bet taip pat reikia pagalvoti apie techninius e, klausimus susijusius su atskirais sektoriais ir investicijomis. Taigi, klausimas. Mes e, daug girdėjome apie investicijas į pagrindinės alternatyvas. Taigi, jūsų nuomonė, kokiu žingsniu reikėtų imtis, norint tikrai už, apsaugoti vartotojus? Taip pat, kaip dėl mažų veikėjų, rinkos veikėjų prieimo prie rinkos. Dėkuoju Jums uždėmesį ir tikiuosi, kad galėsime tęsti šias diskusijas šiuo svarbiu klausimu. Kas norėtų atsakyti į šį konkretų klausimą? Prašom. Tiesiog viena pastaba apie tai, kaip pro, užtikrinti produkto sėkmę vartotojams. Man atrodo, kad vietos aspektas yra labai svarbu. E, rezultat, ai, atsiprašau, labai svarbu yra kaš, žemi kaštai. Man atrodo, kad dalyvavimas tada padidės. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti prieimą prie rinkos mažesniems operatoriams ir vienodas sąlygas. Man atrodo, būtų naudinga, jeigu būtų centralizuotai teikiama informacija apie skirtingų valstybių narių mokestinius režimus. Taigi, JOPA mm, taip pat galėtų būti, čia galėtų čia pasitarnauti ieškant sprendimų visoje Europos, Europos Sąjungoje. Pone Filiai, kad PEP būtų naudingas vartotojams, kaip buvo minėta, labai svarbu užtikrinti adekvačią kainą. Taip pat pabrėšiu, kad mes esame už paslaugų teikėjų įvairovę ir fintech čia taip pat galėtų suvaidinti vaidmenį, paminėsiu ir robotizuotų patarėjų atrenkant produktus, atsiprašau, patarėjų vaidmenį atrenkant produktus ir siūlant juos vartotojams. Man atrodo, reikia e, pasvarsyti įvairiausias alternatyvas, pavyzdžiui, gyvenimo tikslo strategija, jeigu būtų tinkamai gyveninta, tai būtų labai naudinga. Dėkoju. Dėkoju, pereikime prie sekančio klausimo, nematau nieko iš EKR. Tada bus Martinui žodis. Išguoja, e, prašom. Um, uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch an die Referenz. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjams už labai įdomias e, mintis išsakytas e, šio produkto adresu. Iš tikrųjų, kai pakviečiami tokie mm, e, geri pranešėjai kyla ir kritiškų minčių. Iš tikrųjų labai svarbu, kad neišvengsime ir valstybinio pensinio draudimo, jeigu mes norime apsaugoti žmonės nuo skurdo ir atskirties. Reikėtų prisiminti finansų rinkų krizę kuri Junktinėse Amerikos valstijose tą privataus draudimo sistemas iš esmės sugrovė. Taip pat e, pakanka grįžti ir į Vokietijos rinką, kai, praeis, kai buvo įdėkta. Herr Büchler wird vielleicht auch dagegen argumentieren wollen, aber ich denke, dass mittlerweile auch. Riester pensijos Ir e, dabar Vokietijos federacinė vyriausybė pati ima kritikuoti Ryster pensijų sistemą, manydama, kad šitos sistemos nepakanka, todėl reikia e, subalansuoti šitą situaciją. Aš norėčiau priminti komisijos tyrimą, iš kurio ryškėja, kad PEP įdėgus 750 milijardų bus galima nukreipti į privat, privataus pensijų draudimo fondą. Iš kur jūsų manimų tos lėšos gali atsirasti? Ir Vily, norėčiau paklausti, kokią naudą iš vartotojų teisų apsaugos požiūrė jūs matote iš šio produkto, turint omenyje tuos uh, E, dalykus, kuriuos paminėjote, kad vis tiek pinigų bus nukreipiama nuo įprastinio pensinio draudimo sistemų. Tobijas. Aš nežinau, iš kur 750 milijardų atsirado tame tyrimė, jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai mes ko gero, mūsų manimų turėtume pirmiausia pradėti kalbėti apie mažesnės sumas, bent jau pradėti nuo jų. Aš nežinau, iš kur atsirado šitie skaičiai. 750 milijardų sutaupytų lėšų. Galime tik pasakyti, kad tokia pensijų sistema kaups lėšas ne per vieną naktį ir nesukaups reikalingų lėšų. Prireiks laiko, kol šitas e, draudimo produktas bus e, pateiktas į rinką, kol jis bus suvoktas ir suprastas. Galime tikėtis, kad vidutinės trupės laikotarpiu šitos paslaugos teikėjas suras papildomų sprendimų. Mes nemanome, kad reikėtų paimti santaupas iš dabartinių kaupimo ir pensinių sistemų. PEPS, ko gero, neturėtų tiesiogiai konkuruoti su dabartinėmis nacionalinėmis pensijų sistemomis sistemomis, kurios yra siūlomos įvairiose rinkose. Ana Filiai pateikė klausimą. Ana Filiai buvo pateiktas klausimas. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar jis galėtų sureaguoti į tą skaičių 750 milijardų eurų. Aš jau anksčiau kalbėdama sakiau, kad PEP nėra kokia nors e, stebuklinga lasdelė, pakeisti pensinės sistemas ir PEPS nauda būtų tiesiog pagyvinti konkurenciją e, siūlant trečiojo ramšio pensijų sistemas, tačiau iš esmės e, tai nėra koks nors magiškas sprendimas, aš pritariu Jums. Komisija 750 milijardų klausimas Vienai minutiai atsakykite. Dėkuoju, kad pateikėte šitą klausimą. Tie skaičiai yra nurodyti mūsų poveikio vertinime. Jeigu leisite, aš patikslinsiu kai ką. Pirmiausia, jūs teisingai pastebėjote, kad PEP savaime neužpildys e, pensinės, e, pensijų sistemų spragos, tiesiog padės tas spragas užpildyti. Mes tikimės, kad tie vartotojai, kurie neturi pakankamos pasiūlos valstybėse narėse, naudosi šitą sistemą. Prieš pateikdami teisėkuros pasiūlymą mes atlikome konsultaciją su visuomenė. 500, 500 piliečių atsakė į klausimus ir jie pateikė komentarus, kad pasiūla yra nepakankama ir nurodė tam tikras silpnasias dabartinių pensinių sistemų vietas. Per didelį uždarumą, per mažą pasiūlą rinkoje, taip pat nepakankamą skaidrumą, nurodant kaštus ir mokesčius. Todėl mes atsižvelgėme į tuos nuogastavimus, pasiūlydami sprendimą dėl kito papildomą savanoriško draudimo produkto. Ir šitas produktas tiesiog leis e, užsitikrinti prieigą ir tiems, kurie e, kaupia profesinės pensijas ir senatvės pensijas. Mes galvojame ir apie tokius dalykus kaip e, lyčių skirtumus skirtumų spragos užpildymą motinos auginančios vaikus ir negalinčios mokėti įmokų į pensinius fondus galėtų, ko gero, nukreipti turimas lėšas į PEP. E Iš tikrųjų, kalbant apie prognozes, reikėtų pasakyti, kad mes rinkome, e, rinkome rinkoje duomenis, taip pat ir pasirinkėme duomenis, kuriuos mums pateikė EIOPA. Todėl mūsų prognozėmis remiantis galima tikėtis, kad 201 šimtas milijardų eurų galėtų būti sukaupta iš įvairių šaltinių. Iš tikrųjų, reikėtų kurti vieningą rinką, turint omenyje, kad dabar pensijų ir draudimo sistemų rinka yra labai suskaidyta ir pasiūlydami šį produktą mes galėtume atverti rinkas įvairiems paslaugos teikėjams, o tai reikštų, kad būtų pasiūlyta daugiau ir geresnių produktų rinkoje ir tai sustiprintų konkurenciją. Kol kas e, šita pasiūla turėtų įsilieti į PEP e sistemą ir netgi tie žmonės, kurie neturi daug pajamų, galėtų e, kaupti savo e, santaupas, net tais atvejais, jeigu tos sumas būtų nedidelis. Taigi valstybės narės galėtų tikėtis, kad uh, jos taip pat prisidės prie šitų pensinių fondų biudžeto kaupimo. Iki tų, mano mėtė, 201 milijardo eurų. Ponui Vadmertinui noriu užduoti klausimą. Trečioji pakopa, kaip jūs ją pristatote, Belgijoje bus uh, E, taikoma, taikomas mokestinės lengvatos šiai pensijų pakopai ir siūloma PEP sistemai taikyti tam tikras mokesčių lengvatas. Ar tokiu būdu e, ši sistema nesusilpnis nacionalinių pensijų sistemų vienais ar kitais būdais? Sakykite į klausimą. Pone Heisui, pirmiausia, noriu pasakyti, kad tikrai nenorėjau kritiškai vertinti teigiamų e, AJOP antrosios direktyvos nuostatų, tačiau tikslas palyginti su AJOP 1 direktyva turėtų būti sąlygų palengvinimas Ir aš nematau kol kas didelių e, antrosios OJOP direktyvos teikiamų privalumų. Tik tiek norėjau pasakyti. Klausimas buvo užduotas, ar PEP galėtų daryti įtakos e, antrosios pakopos e, mokesčių sistemai. Kalbant apie apimtis, aš norėjau paklausti, ar sumažėtų ar nemažėtų. Taip ir ne. Taip, todėl, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, Niderlanduose turite tokią sistemą, kuomet e, pirmai pakopai taikomas e, išimtis, e, po to yra susumuojamas antroje, trečioje pakopoje, kitose šalise tos sistemos nėra, nežinau, ar Belgijoje ji veikia. Bandėme tokią sistemą įdėkti ES lygmenių. Kalbant apie pirmojo ir pirmos ir antrosios pakopos e, pensijų e, įmokų apmokestinimą, tačiau e, kol kas to nepasiekim. Išklausėme šešėlinių pranešėjų. Dar du komitetai rengia savo nuomonės. Šią temą užimtumo komiteto vardu klausimą nori užduoti Heinz Becker. Labai ačiū ekonomikos komitetui pirmiausia už tai, kad e, šį klausimą suorganizavo. Aš e, save e, čia laikau mokiniu nes e, šis pranešimas e, tam tikrą prasme man atvers akis e, kitoje srityje. Užimtumas susirinkalų komitete aš matau man aiškiai suformuluotą užduotį ir PEP turėtų tik tai papildyti pirmąją ir antrąją pakopas ir tikrai neturėtų jų pakeisti. Todėl aš e, e, su dideliu prielankumu vertinu šį komisijos pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad taip pat ir verslas pirmiausiai galvos ne apie problemas, o apie jų sprendimą, nes šis produktas galėtų tapti labai paklausus ES mastu, nes puikiai žinote, koks yra ES įvaizdis piliečių akise, tikrai nieko geresnio negalėtume tikėtis, jeigu mums pavyktų šį produktą pristatyti, pavyzdžiui, prieš rinkimus kaip ES institucijų veiklos sėkmę. Čia aš žinoma pirmiausiai galvoju apie politinę rinkodarą, tačiau e, tokie tikslai ir priemonės turėtų būti laikomi teisėtais, nes jūs jau minėjote tam tikras rinkėjų potencialių grupės, moteris, savarankiškai dirbančius asmenys, taip pat dar viena tikslinė grupė galėtų tapti tėvai, kurie e, šias santaupas galėtų arba norėtų padovanoti savo vaikams ir galbūt įmokas siektų tik tai e, keliolika ar keliasdešimt eurų per mėnesį, tačiau arba per metus, e, tačiau vaikai po to galėtų perimti jų mokėjimą ir ilgainiui e, jau susikauptų visai nemaža suma. Todėl aš prašau ir raginu kolegas iš ekonomikos komiteto e, siekti ir ieškoti sprendimų susijusių su klausimais, kuriems reikia ekonominių finansinių žinių. Aš, e, kadangi esu šešiems pranešėjas dirbantis užimtumo socialinių komitete, nuolat atkreipsiu dėmesį į kitus aspektus, kurie tačiau neprieštaraus šio pasiūlymo esmį. Bridget Corin Langen. Pirmininkė, norėčiau padėkoti už šitą klausimą iš tikrųjų labai įdomios temos, nors artimiausiamis savaitėmis teks išspręsti pakankamai daug kitų klausimų. Man labai svarbu vartotojų teisų apsauga ir svarbiausias dalykas PEP bus tiek paklausus produktas, kiek jis bus patrauklesnis ir naudinkesnis už kitas sistemas. Viskas presis priklausomai nuo to, kiek žmogus įmokės ir kiek jisai uh, vėliau atgaus. Europos lyg matmuo sudaro situaciją sudėtingesnę. Pavyzdžiui, ta padalinių problema. Situacija tokia, kokia yra, liks ir ateityje. Ar turėsime omenyje Niderlandus ar Vokietiją, tačiau jeigu žmogus pakeis savo gyvenamąją vietą, tai pirmiausia iškils klausimas, koks yra pensinis amžius 67, 65 metai, 64 ir taip pat reikės tęsti, spręsti klausimą, kokios yra mokestinės sistemos, kas yra atleidžiamas nuo mokesčių, kuriame pensinio fondo kaupimo etape yra atleidžiama nuo mokesčių ar e, taikomi mažesni mokesčiai. Ir kaip bus šitos įmokos e, bus e, palyginamas, kaip bus daroma šita užskaita tų įmokų, kurios buvo sumokėtos skirtingų metų skirtingose valstybėse. Mums svarbiausia sukurti skaidrę sistemą, skaidrų produktą vartotojui, kad vartotojas gautų išsame informaciją, kad ta sistema nebūtų per brangi kad lėšos nedingtų kažkur užkulisiuose, labai svarbu pateikti aišku konkretų produktą ir mes pritarėme šiai idėjai, tačiau kaip konkrečiai reikėtų įgyvendinti šitą idėją, dar mums reikės pakankamai įdėti pastangų. Dėkuoju už jūsų pasisakymą, daugiau nematau prašančių žodžių. Pone Bereš. Um, merci, Dėkoju. Čia yra pirmosios diskusijos apie šį klausimą. Tikiuosi, kad iš tikrųjų mums pavyks pasiekti to ambicingo tikslo ir, ir, ir įgyveninti tą ambicingą grafiką. Aš ne visus kalbėtojus girdėjau, bet girdėjau kalbant apie, apie mokesčių klausimą. Žinoma, kas kart susidurėme su šiuo klausimu, kalbėdami apie finansų rinkas ir šį kartą kūrėme apie tarp valstybinio produkto kūrimą, mm, kuriuo tiesiog galėtų pasinaudoti piliečiai. Ir aš norėčiau paklausti ekspertų dėl to finansų režim, mokesčių režimo. Ir e, ponas Van Mirten pasakė, kad šis pasiūlymas e, padės išspręsti perkeliamumo problemą. Man atrodo, kad bus kaip tik priešingai. Nieko jis neišspręs, e, kalbant apie dabartinius, dabar egzistuojančius fondus. Ir iš tikrųjų reikia užtikrinti, kad ir pagal egzistuojančią tvarką būtų įmanoma atlikti tuos perkelimus. O dėl atsarginės alternatyvos suprantu, kad iš esmės, iš principo tam pritarėme, bet noriu kai kam patikslinti su, su svečiais. Klausimas kiek iš, iš svečių. Ar jie iš tikrųjų, ar iš tikrųjų kalbant apie tikrą pensijų produktą, ta atsarginė alternatyva turėtų būti pensijos produktas, o ne kapitalo produktas. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų garantija bent jau užtikrinanti nominalios investicijų vertės sugražinimą. Yra ir kitų temų, kurias norėčiau paliesti, bet šie dalykai man yra svarbus, svarbiausi. Ir paskutinis klausimas dėl IOPA. Daug kas minėjo šį aspektą ir aš noriu patikslinti, kad dabar siūloma IOPA reforma. Ar manote, kad ji išspręs tas dviejonės, kurias išsakėte, ar dar pablogins situaciją? Thank you. So now we are 10 minutes to... Dėkuoju. Dar liko 10 minučių iki mūsų klausimų pabaigos. Norėčiau paprašyti svečių išsakyti baigiamasias apibendrinančias mintis per 3-4 minutės ir atsakyti į Bereš klausimą, o po to paprašysime Sofiją apibendrinti. Dabar atgalinė tvarka suteiksiu žodį Daktarui e, Orloman suteikiu žodį pirmiausia. Aš puikiai suprantu, kad šitas produktas turi būti įvardintas kaip pensinis, e, pensinio kaupimo produktas, kapitalo produktas, turint omenyje, kad valstybėse narėse yra skirtingos e, draudimo sistemos. Todėl labai svarbu, kad šitas produktas iš kapitalo kopimo produkto būtų pristatytas kaip pensinio draudimo produktas. Iš tikrųjų, skaidrumas e, apmokestinimo atžvilgių taip pat yra labai svarbus. Neturime daug laiko. Gal pirmą suteikime galimybę sureaguoti svečiams, o po to, jeigu liks laiko. Ferry. Sėkint atsakyti į madam Perės klausimą dėl e, siūlomų opcijų, e, reikia atsižvelgti tai, kad valstybėse narėse egzistuoja didžiuliai skirtumai, kalbant apie pensijų kaupimo sistemas. Taigi mes esame linkę leisti vartotojams pasirinkti, kalbant apie priežiūros institucijų reformą, jie mes nesame patenkinti, nes nepakankamai atsižvelgiam arba iškai nesižvelgiam šios reformos eigoje į vartotojų interesų apsaugą. Tai e, tačiau netrūkdo ajopai e, suteikti tam tikrą tam tikrus įgaliojimus dėl PEP. E dėl perkeliamumo ir dėl skirtingoje vietoje kaupiamų e, įmokų. Perkeliamumas nėra pagrindinis dalykas, tačiau e, šitas atskirų pensinių, pensijų kaupimo vietų problema yra pakankamai didelė, todėl ES lygmenių situacija galėtų būti geresnė. Aš nekalbėsiu, nekartosiu to, kas buvo pasakyta vartotojų asociacijos vardu dėl mokesčių. Mes turime savo nuomonę šiuo klausimu, galbūt vis dėlto per anksti nagrinėti šitą klausimą. Aš tiesiog tikiuosi, kad mums pavyks rasti tinkamiausią sprendimą, kuris nebus primestas iš šalies valstybėms narėms, tačiau kuris bus naudingas ir leis užtikrinti pensijų perkelimumą, kas yra vienas iš esminių tikslų. Bišeler, mes pritarėme, kad mokesčiai apmokestinimas yra labai svarbus klausimas. Esame pasirežingę konstruktyviai bendradarbiauti ir AJOPA taip pat pritarė tų atskirų padalinių arba regionų pensijų užskaitimo idėjai. Ir jeigu mes kalbame apie eurominę pensijų sistemą, tai tas veiksnys yra labai svarbus. Dabar grįžtame prie pranešėjų Sofie Infeld. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams, kolegoms, kurie išreiškė savo mintis. Aš nenorėčiau kaip nors pristatyti tos galutinės krypties, kad neišgazdyčiau ko nors Aš manau, kad reikia dirbti toliau, žingsnis po žingsnio, konsultuotis ir tiesiog gauti peno, tobulinant šitą darbinį dokumentą, kurį pristatinėsiu sausio mėnesį. Galbūt suformuluosiu keletą trumpų pastabų kolego iš GUE. Atsakysiu jums. Aš supratau, ką jūs sakote. Bet norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie papildomą sistemą. Ir jeigu valstybėje narėje e, e, vietos, vietos lygmenių pensijos veikia ne, ne, ne, neteisingai, nepakankamai, tai čia valstybės narės problema. O šitas pasiūlymas yra papildantis veikiančias sistemas. Anemans ir kiti išreiškė nuogastavimus, kurie girdimi ir valstybėse narėse, dėl to, kad gali būti kuriama sistema, kuri turės neigiamo poveikio nacionalinėms sistemoms, ypač toms, kurios pasiteisino kaip tvarios ir solidžios. Žinoma, to mes negalėtume leisti, iš tikrųjų, jeigu taip e, pastebėsite tokį pavojų, tai tikrai e, pasidalinkite šitą informaciją. Iš tikrųjų, tai bus papildoma pensijų sistema, tačiau turime pripažinti, kad kokiuose valstybėse e, yra tam tikrų pensinio draudimo spragų, nors ir pensinio draudimo sistemos arba įstatymai yra pakankamai tvarūs, vis dėlto reikia prisitaikyti prie pokyčių visuomenėje, mm, demografinių pokyčių ir taip toliau. Ir šitos sistemos turi būti reformuojamos, o šita sistema tiesiog turėtų užpildyti esančias spragas. Beržė kalbėjo apie tai, kad yra e, tam tikra spraga užtikrinant pensijas e, pagal lytis. Dėl mokestinio traktavimo tai yra labai sudėtingas, jautrus klausimas. Iš tikrųjų, manyčiau, komisija teisingai pasirinkdama neįtraukti nuostatų dėl apmokestinimo į šį teisės akto pasiūlymą, bet pristatyti savo poziciją kitame teisės akte. Aš manau, kad mes Ekon komitete galėsime vėliau aptarinėti įvairius kelius, kuriuos savo rekomendacijose e, numatė komisija ir mes pateiksime savo rekomendacijas, kaip būtų galima harmonizuoti valstybių narių apmokestinimo sistemas. Žinoma, kad ir kaip betrodytų PEP, tai turėtų būti patikimas produktas ir patrauklus produktas, kadangi jis bus naujas, nieko apie jį gyventojai nežinos, todėl į jį žvelgs tam tikrą laikotarpį su nepasitikėjimu, todėl reikia padaryti jį kuo e, patrauklesnį. Dėl skirtingų teritorijų juose mokamų pensinių įmokų. Iš tikrųjų mes turime rasti sprendimą, sakykime, nežinia, ar pasiteisins siūlymas, kad tos paslaugos teikėjai turėtų turėti savo padalinius įvairiose valstybėse ir regionuose. Galbūt čia reikėtų rasti kitokį sprendimą bendradarbiaujant draudimo ir pensijų nu, fondų bendrovėms dėl IOP klausimo. Tas klausimas bent jau mano šalyje yra labai jautrus ir Anemans patvirtino, kad jeigu dabartinė IOPS sistema tinkamai veikia, tai ko gero nežinia, ar galėsime pasiūlyti kokį nors radikalų sprendimą, kad IOP bus eliminuojamos iš šito pasiūlymo konteksto. Galbūt reikės ieškoti tam tikro vidurio kelio, galbūt reikės įtraukti tam tikras IOPS kategorijas Buvo kalbama apie tam tikrį tarpinį variantą pasirenkant e, įvairias e, teisinio reguliavimo galimybės. Iš tikrųjų, aš esu nusiteikusi įsiklausyti į jūsų pasiūlymus artimiausių metų ir tikiuosi pristatyti savo darbinį dokumentą spa, e, sausio mėnesį tikimės iš jūsų daug, manome, kad šitas pranešimas yra e, patikimuose rankose. Dėkuoju pranešėjams, šešėliams pranešėjams. Norėčiau pasakyti, kad sausio mėnesį e, gausime pranešimą, jį aptarinėsime vasario 21-22, o balandžio 23 34 aptarinėsime pakeitimo siūlymus ir po to balsuosime. Dėkoju dar kartą ir iš karto siūlau aptarinėti kitą darbotvarkės klausimą. There will be no one. Uh, so Schwab is not coming. But I know. I see Miss Miss uh, Miss Sanders. Mr. Sanders. Please, would you be so kind and uh, get to your... Ar galėtumėte susėsti, kad uh, galėtume pradėti antrojo popietinės darbo tvarkės klausimo svarstymą, o visų kitų, kurie nenori šią diskusiją dalyvauti, prašau tyliai pasišalinti. here. Sam is not there. At the moment, I haven't seen him in the room. So there is just Miss Sanders Verstappen and let's see who else. Starbat is there. I think I saw him before. Okay. So next point is uh, that. Kitas darbo tvarkės klausimas - direktyva, kuria siekiama valstybė narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimo. Prašau tų, kurie nenori dalyvauti svarstant šį klausimą, išeiti iš salės, kad galėtume tęsti diskusijas gavome daugiau nei 250 pakeitimų šiam pasiūlymui, kuriuo yra nustatomos minimalios garantijos ir standartiniai saugikliai atliekant verslo patalpų patikrą ir e, parama e, valstybė narių konkurencijos institucijoms tam, kad atskleistų savo visapusišką potencialą. Taigi e, būtina užtikrinti priežos institucijoms visiems, visoms panašias garantinės priemonės, kad sustiprintume bendrosios rinkos erdvę. Šiuo metu darbai diskusijos darbo grupėje tęsiasi, e, pirmininkaujant Estijai pradėti darbai veikiausiai bus tęsiami pirmininkaujant Bulgarijai, siekiant patvirtinti bendrą poziciją kitų metų antrajame ketvirtyje. Todėl ekonomikos komitete balsavimas yra nukeltas į vasario pabaigą dėl pranešimų projekto tam, kad liktų daugiau laiko renkti kompromisinius pasiūlymus. Pirmasis turėtų kalbėti pranešėjas, jį šiandien pavaduoja ponas Sander. Numatėme penkias minutės pranešėjų, penkias minutės šešėliams pranešėjams. Pagal procedūrą, prašau žodžio, taip pat penkias minutės numatytos ir e, kom generalinio direktoratui taip pat. Penkias minutės. Ačiū. Pirmiausiai noriu atsiprašyti už pranešėją pono Švabą, kuris dėja šiandien negali dalyvauti posėdėje dėl to, kad e, šis posėdis e, negalėjo būti suderintas su jo darbo. Tokias ponės paprašė pristatyti štai tokią savo poziciją. Pranešėjams noriu padėkoti šešiniams pranešėjams, kitiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimo pasiūlymus ir tokiu ir jų kitus e, svarbius pasiūlymus būtinus daryboms parlamente. Ponas Švabas mano, kad e, šie pakeitimai yra tinkamas pagrindas konstruktyviam bendradarbiavimui rengiant e, kompromisinius pakeitimus. Iš tiesų, nemažai pakeitimų e, sutampa, todėl tikimasi, kad bent jau dėl kai kurių straipsnių greitai bus pasiektas susitarimas. Pirmas kompromisinių pakeitimų teksto rinkinys dabar yra rengiamas ir bus greitų laikų išsiuntinėtas šešėliams panašiams, kad išvengtume pernelik išsamių diskusijų ir gilimusi į smulkmenas, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirmiausia, pranešėjas džiaugiasi, kad visos frakcijos sutarė dėl būtinybės patvirtinti minimalius standartus ir saugiklius tam, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis ES konkurencijos teisės įgyvendinimas, todėl labai svarbu, kad visos nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų savo žinioje tinkamas priemonės siekiant užtikrinti galiojančių konkurencijos teisės normų įgyvendinimą. Antra, kaip buvo e, pasakyta pristatant pranešimo projektą, pranešėjas vis tiek mano, kad reikia e, padidėjusius įgyvenimo galės atsverti padidėjusiamis procedūrinėmis garantijomis. Todėl jis mano, kad reikėtų daugiau nuorodų į pagrindinių teisų hartį ES ir į. Ir ne, nepakanka ne tik nuorodų ir e, į pagrindinių teisų hartiją ir ES teisę, todėl jis siūlo nustatyti svarbiausius saugiklius pagal 101 straipsnio, 102 straipsnio Statys Europos Sąjungos veikimo nuostatas pranešės džiaugiasi, kad kiti kolegos pritarė šiam pasiūlymui ir pateikė panaš, panašių pakeitimų pasiūlymus. Kalbant apie 11 straipsnio įsipareigojimus, pranešėjas taip pat palankiai vertina sutarimą dėl įsipareigojimų sprendimo panaudojimo MCA turėtų būti veiksmingos priemonės tam, kad būtų galima pradėti procedūras, ypač tais atvejais, kuomet buvo patirta, e, įvyko tam tikrų materialinių pokyčių, e, kurie prieštaravo arba prieštarauja anksčiau prisimtiems įsipareigomus dėl maksimalios baudos dydžio 14 straipsnis, kalbant apie maksimalų baudos dydį, atrodo, kad nuomonės šio klausimu išsiskiria. Pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės ir taip jau numato dešimties procentų dydžio maksimalę baudą skaičiuojant nuo apyvartos ir tai, kad MCA laikosi 101-102 starties straipsnių. Todėl bendra maksimali baudos riba turėtų būti taikoma visoje Europos Sąjungoje, tokiu būdu uh, būtų ne tik patvirtintas vieningesnis požiūris, tačiau taip pat ir prognozuojamesnė sistema. Maksimali bauda, kuri virštų 10 procentų nuo apyvartos, turėtų būti laikoma neproporcinga palyginti su <clears throat> įprasta žala. Dėl atsparumo. dėl švelnumo nuostatų. Mm, e, pranešėjas mano, kad e, skirtumai tarp nacionalinių programų turėtų būti sumažinti numatant galimybę esant toms pačioms sąlygoms taikyti išimtis baudų skirimui. Pranešėjas tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su šešėliais pranešėjais per artimiausias savaitės ir jis taip pat norėtų pridurti, kad e, perdos kad dėl e, informacinių technologijų problemų, jūs jau tai paminėjote, balsavimas dėl pakeitimų yra nukeltas į vasarą 27 dieną. Pinkas dėkoju už tai, kad sutikote maloniai pavaduoti pranešėją, dabar socialistų demokratų frakcijos vadovą Tibor Sanį. Ačiū, pana pirmininkė. Dėl to, kad uh, įvyko <clears throat> avarija informacinių technologijų sistemoje Europos parlamento, dar nevyko sustikimas su šešėliniais pranešėjais, nepaisant to mes esame dėkingi pranešėjai už konstruktyvų požiūrį, tikimės, kad jis bus išlaikytas ateityje. Norėčiau trumpai pabrėžti svarbiausius aspektus, kurie anksčiau buvo minėti susijęs su šio pranešimu. Turime užtikrinti, kad nacionalinių konkurencijos tarnybų nepriklausomumas būtų užtikrintas visose valstybėse narėse. Ne, ne vien tik tai nustatant aiškę žaidimo taisyklės, tačiau ir užtikrinant visapušką skaidrumą tų e, konkurencingumo priežos institucijų atrankos proceso metu, tam, kad jos galėtų priimti nepriklausomai savo sprendimus. Antras aspektas - būtina užtikrinti, kad tiek nacionalinės konkurencingumo tarnybos gautų visas tinkamą finansavimą. Jų finansavimas negali būti grindžiamas tik tai įplaukomis iš baudų arba remiantis tuo, kaip jos naudojasi skiriamų finansavimų, žinoma, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui e, viešojo sektoriaus pinigais. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikia daugiau skaidrumo. Žurnalistai ir piliečiai turi gauti prieigą prie svarbios informacijos. Taip pat turime užtikrinti, kad Europos parlamentas gautų ir galėtų aptarti kiekvienos nacionalinės konkurencijos tarnybos teikiamas ataskaitas. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu E, nacionalinėms konkurencijos tarnyboms suteikti visą reikalingą informaciją, kad jos galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą, pavyzdžiui, prieiga prie e, e, kompiuterinės debesijos technologijų ir ten laikomos informacijos. Manau, kad tikrai neverta dar kartą pradėti <clears throat> tos diskusijos tarp skirtumo apibrėžimų susijusius su prieiga prie informacijos ir informacijos turėjimu. Kalbant apie baudų apskaičiavimą nuo mm, apyvartos dydžio, tai socialistų demokratų frakcija nepritarė atitinkamiems pranešėjo pasiūlymams, akar frakcijos vardu, panas Tarbatė dabar kalbės. EKR frakcija pritarė Švab pranešimui, tai labai svarbus pranešimas. Labai svarbu užtikrinti verslo įmonių tinkamą kontrolę ir šiame pranešime matome tai, kas buvo išsakyta e, e, šiame komitete sustikimuose su kartelių atstovais. Iš tikrųjų mes pritarėme šiam pranešimui ir manome, kad jis jo iš esmės keisti nereikėtų. Tačiau vis dėlto mūsų frakcija nemano, kad šitas pranešimas yra tinkama vieta reguliuoti e, Advokato ir kliento santykius. Manyčiau, kad reikėtų šito klausimu diskutuoti kitame kontekste. Be to mes manome, nereikėtų konkras diskutuoti apie konkrečią kratų baudos dydį. Komitetas galbūt turėtų sutelkti dėmesį į taikymo sritį tiesiog galbūt atsižvelgti tik tai į bendrą įmonės apyvartą. Ji turėtų būti lemiamas kriterijus numatant baudą. Nacionalinių konkurencingumo e, institucijų vaidmuo turėtų būti sustiprintas kovojant su kartelius, Tai reikštų, kad reikia užtikrinti autonomiją ir taip pat numatyti savarankiškumą užtikrinantį biudžetą. Mūsų frakcija taip pat svarbu, kad valstybės įmonės, kaip ir privačios įmonės, paklustų konkurencingumo nuostatoms vienodai. Mes žinome, kad valstybės arba e, valstybės valstybės reguliuojamos įmonės turėtų paklusti bendroms konkurencijoms taisyklėms. Kartelis nepriklausomai jo dydžio nuo gaminių įvairovės turėtų būti baudžiamas piniginėmis e, baudomis tai turėtų būti taikoma bet kuriai įmoniai siekiant atgrasyti nuo, nuo, nuo, nuo e, tokios veiklos ir taip pat reikėtų nesusilpninti informatorių arba liudytojų vaidmens. Dėkuoju. Pritarėme šiam pranešimui iš esmės. Uh, uh, uh, Dėkuoju. Dabar Aldės frakcijos vardu Petrėžek šešėlis pranešėjas turėtų pasakyti, bet jo nėra. Nėra ir kito kolegos, kuris pakalbėtų už jį. Dabar Lopes Permejo iš GUE. Ačiū. Komisijos idėja užtikrinti bendrą sistemą, užtikrinant, kad e, nacionalinė kompetencijos e, centrai mm, galėtų dirbti tinkamai pagal savo įgaliojimus yra gera mintis, bet mes e, turime dviejonių dėl privartinio strateginių sektorių privatizavimo, tačiau manome, kad siūlomi instrumentai gali būti naudingi kovojant su privačių monopolių, piknaudžiavimu privačiais monopoliais. Taigi noriu padėkoti ponui Švab, kuris savo pakeitimuose numatė galimybę, kad e, konkurencijos centrai galėtų būti atsakingi nacionaliniams institucijoms. Manome, kad tai yra labai svarbu. E, tačiau kiti dalykai nebus taip lengvai užtikrinami. Pavyzdžiui, manome, kad įmonių baudimas už bendrus rezultatus turėtų būti paliktas, nes kitaip daugia nacionalinių įmonių kūrybiška buhalterija mm, leis joms išsisukti nuo baudų. Manome, kad baudos turėtų būti 12, o ne 10 procentų, kad jos iš tikrųjų būtų atgrasančios ir paliktų nacionalinėms institucijoms e, erdvės pakelti tą baudą, jei to reikės. Taip pat manome, kad šitos baudos neturėtų pakengti dabartiniai veiklos e, našumui. Taip pat reikia užtikrinti nacionalinių konkurencijos institucijų nepriklausomumą ir siūlome, kad du metus nebūtų galima mm, kaip nors kad, kad užsimėgstų kažkokie kontaktai, e, e, neoficialus kontaktai tarptų institu, konkurencijos institucijų ir įmonių, kurias jos kontroliuoja. Dėkoju. Dabar žaliųjų vardu ponas Rain. Dėkoju. Beveik viskas pasakyta, bet ne visi išsakė savo nuomonę. Ir man susidaro įspūdis, kad kolega Švab parengė gerą pranešimą, kurio pagrindu galime toliau dirbti. Aš manyčiau, kad mums pavyks surasti kompromisą. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kad nacionalinių konkurencijos tarnybų nepriklausomumas turėtų būti sustiprintas, e, suteikiant e, galimybę būti savarankiškoms e, biudžeto atžvilgių ir kad uh, nebūtų daroma įtaka priimant sprendimus šioje tarnyboje ir taip pat priimant darbuotojus į šią tarnybą. Kalbant apie skaidrumą, manyčiau, su kitomis frakcijomis taip pat pavyks susitarti šiuo klausimu. Labai svarbu gauti informaciją, ataskaitą apie atliktus tyrimus ir, žinoma, užtikrinti privalomai skaidrumą, kai atsiranda tarnyboje dirbančių darbuotojų interesų konflikto grėsmė. Tiesiog būtina patvirtinti, kad toks e, interesų konfliktas neegzistuoja. Mes pateiksime pakeitimo siūlymą, siekdami, kad būtų daromas at, aiškus skirtumas tarp kompensacijų ir baudų kompensacijos arba žalos atlyginimas yra numatomas piliečiams, jeigu žala yra padaryta, tačiau tai nereiškia, kad tai atleidžia nuo e, baudos, nuo nuobaudos, kad e, ta kompensacija arba žalos atlyginimas nebūtų galimybė apskritai mm, išsisukti nuo atsakomybės. Dėkoju, Barbara Kapel, ŽNF nematau, taip pat kitų kalbėtojų nematau, taigi prieš žodį suteikėt komisijai, noriu paklausti, kas dar norėtų pasakyti, ponė Sant, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad e, tas akcentas į skaidrumą yra labai teigiamas dalykas, bet reikėtų pabrėžti dar kai ką, o būtent nacionaliniai konkurencinės institucijos mm, turėtų veikti taip, kad būtų aišku, jog konkurencija negali būti e, vienoda visiems. Konkurencijos e, užtikrimo įrankiai negali būti vienodi visiems. Reikia, kad tos institucijos veiktų taip, kad būtų atsižvelgta į nacionalinės realijas. Mano nuomonė, tai yra be galo svarbu. E, konkurencijos taisyklės e, centralizu, vykdomos centralizuotai visoje Europos Sąjungoje, neatsižvelgiant į nacionalinės ir regioninės sąlygas, e, tiesiog nepaseisins ir sukels problemų, netitikimų ir disbalansų. Taigi, reikėtų paklausti, reikėtų kalbant apie tas institucijas, pagalvoti kaip apie Europos instrumentus, kurie realiai užtikrintų visos Europos politiką, bet atsižvelgtų į nacionalinės ypatybės Ir mano galva tai yra taip pat svarbu, kaip ir skaidrumas, apie kurį ką tik kalbėjote. Dėkoju už jūsų pasisakymą, nematau kitų norinčių pasisakyti, taigi dabar žodį suteiksiu komisijai. Labą dieną visiems. Džiaugiuosi galėdama būti čia ir pasidalinti komisijos nuomonę pirmiausia. Norėčiau padėkoti, kadangi mes iš tikrųjų labai vertiname Europos parlamento ir ekon komiteto indėlį į svarstas, greitai svarstant šį dokumentą. Taip pat dėkojame už jūsų skiriamą laiką ir kad galime būtų išanalizuoti ir patobulinti šį pasiūlymą. Mes taip pat tai darome kartu su nacionaliniais partneriais, nacionalinėmis konkurencijos institucijomis. Norėčiau sureaguoti į kelias jūsų išsakytus pastebėjimus. Pirmiausia, dėl e, pagrindinių teisių. Noriu pasakyti, kad aišku, mes pritarėme, kad labai svarbu jas užtikrinti. Bet e, vienas įspėjimas dėl pernelik didelio sukonkretinimo ir e, teisininkų ir klientų korespondencijos apsaugos. Šios teisės šiandieną yra įtvirtintos nacionalinėse sistemose. Be to, jos apriepia daug daugiau sričių nei tik konkurencijos teisė. Tai tiek dėl šito klausimo. O kai dėl tų besisukančių durų svarbos, kai konkurencijos institucijos darbuotojas perina į teisinė firma, žinoma, sutinkame, kad labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto ir kad e, tas ankstesnis institucijos darbuotojas negalės dirbti su tomis pačiamis bylomis perės į teisininkų firmą. E, ir Taip pat e, ta, dar vienas perspėjimas dėl to pernelik didelio kon, konkretumo priderinimo prie nacionalinės situacijos. Pavyzdžiui, dėl interesų konflikto, dėl, dėl to, kiek laiko turėtų praeiti prieš tai, kol žmogus galės pradėti dirbti su ta byla kaip teisininkas, o ne konkurencinės institucijos darbuotojas. Taip pat prieiga prie įrodymų, taip pat buvo minėta šiandieną. Čia noriu pabrėžti, kad labai svarbu jog nacionalinės konkurencijos institucijos galėtų mm, surinkti visus prieinamus įrodymus iš įmonių. Kodėl tas žodis prieinamus labai svarbus? O todėl, kad m, mm, tai susijęs su de, kompiuterinė debesija ir m, mm, dokumentų saugojimu ir tai padės nacionalinėms institucijoms tinkamai užtikrinti įstatymų viršenybę. Prieš baigdama dar noriu paminėti um, didžiausią baudos dydį. Noriu paaiškinti, kad Šiame pasiūlyme yra skirsnis apie baudas ir komisija jame siekia pašalinti bet kokias kliūtis esančias šiandieną nacionalinėse teisinėse sistemose, kurios trukdo nacionalinėms konkurencijos institucijoms, institucijoms paskirti atgrasančias baudas. Taigi pasiūlyme ne tiek siekiame harmonizuoti, kiek šalinti kliūtis ir todėl manome, kad nebūtų tinkama harmonizuoti maksimalaus baudos dydžio, bet e, kad reikėtų leisti valstybėms, kurios norėtų, norėtų tą baudos dydį didinti. Dėl tos priežasties taip pat norime užtikrinti, kad apskaičiuojant 10 procentų baudos e, ribą, sumą, nacionalinės konkrečios institucijos galėtų atsižvelgti į apyvartą visame pasaulyje, nes, kaip jūs minėjote, įmonės tikros ekonominės galios matas yra tas matas, kurio reikia nacionalinėms institucijoms, kad paskirtų atitinkamą baudą. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju, kad dalyvavote, dėkoju šias diskusijas. Ekon balsuosime e, vasario 27-ąją ir paskui balsuojama bus plenarinėme posėdėje. Dabar nutrauksiu 15 minučių posėdį. Atsiprašau, bet diskusijų laikas buvo aiškus. Jeigu e, būtumėte dalyvavusi nuo pradžių, būtumėte išgirdusi, kad dvi minutės klausimai, trys minutės atsakymui. Ir reikėjo šią sesiją pabaigti ketvirtą valandą. Pirmininkė, aš visą laiką sėdėjau, tai man negalit šito sakyti. Aš e, noriu paspiktinti dėl PEP klausimų, kadangi man neleidote plačiau padiskutuoti su ekspertu tuo klausimu, kuris iš tikrųjų buvo labai svarbus. Jūs sakėte, kad trūksta laiko, o dabar reikia e, daryti pertrauką. Aš suprantu, kad e, sudėtinga sukontroliuoti tą laiką, bet e, čia tiesiog toks pastebėjimas, kad man neleidote kalbėti, o dabar darome pertrauką. Tai tiek. Na, dabar 15 minučių pertrauka.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

Ay,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

So, good, uh, good afternoon, dear colleagues. Dabar diena, mėly kolegos. Norėčiau pasveikinti uh, mūsų tarpę Margaret Vestager, komisijos narė atsakinga už konkurencingumą, politiką. Dėkojame, kad atvykote dalyvauti antrajame struktūrinės politikos dialoge 2017 metais. Šis keitimasis nuomonėmis ekonomikos komiteto nariais, skirtas pirmiausia komisijos nariai pristatyti e, naujausius įvykius susijusius su e, konkurencingumo generalinio direktorato veikla, ypač skaitinės ekonomikos ir bankų sektoriuose. Tai yra pakankamai svarbus e, klausimai temos. Dėkojame, kad atvykote, dėkojame už bendarbiavimą, už jūsų veiklą. Dirbant komisijoje, Tangi Margaret, suteikiu Jums žodį. Labai ačiū už tai, kad vėl mane pasikvietėte. Dėkoju už šiltą prieimimą. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Romanui Tremosui, šešėliam pranešėjams už komisijos pasiūlymų į pareikštą paramą. Malonu matyti, kad e, konkurencingumo politika veikia ir jei gyvendinus piliečiai pajunta apčiuopiamus rezultatus, kuomet rinkos yra atviros, piliečiai mato įmonės pristatočius savo gaminius, idėjas, gali palyginti kokybę, tinkamiau pasirinkti. Vienas iš aspektų dėl kurių mes susutarėme, yra tai, kad būtina imtis rimtų grįžtų veiksmų prieš konkurencijos teisės pažeidėjus ir tokiu būdu piliečiai pradeda labiau pasitikėti pritaikius atitinkamas priemonės e, grės, e, grės drausminančias mūsų institucijoms, aš paminėsiu Google bylą. Tarsi kelti žodžių apie bankus, apie mūsų veiklą mokesčių srityje ir pakalbėsiu apie susijungimus dėl Google. Liepos mėnesį mes e, priėmėme pirmą sprendimą prieš tarptautinės korporacijas, tai vadinamoji e, Google e, pardavimų byla ir Google e, piknaudžiaudama savo dominuojančią padėtimį rinkoje. Gavo finansinės naudos. Pirmiausiai mes skirime 44,5 milijardo eurų baudą ir dabar esame įsteigę techninių ekspertų komandą ir stebime, kaip Google dabar elgesi šioje stacijoje. Tačiau istorija tuo dar nesibaigia. Mes ir toliau tęsime bylos tyrimą susijusi su Android kompanija ir AdSense platformos atveju. Mes atliekame tyrimą, Google naudojasi šią platformą pardavinėdama reklamą ir mums ši byla yra prioritetinė. Mums svarbu, kad rinkos išliktų atviros ir kad jose būtų prekiaujama sąžiningai ir tai svarbu tiek parduodant prekes internetu, tiek įprastu būdu, nes svarbu užtikrinti piliečiams, pavyzdžiui, prieigą prie vaistų, jeigu jiems tų vaistų staigiai prireikia. Tai yra galbūt Taip veikia tradicinė rinka, tačiau ji yra pakankamai sudėtinga. Taigi mes dabar pradėjome tyrimą prieš Aspen vaistų gamintojus ir Aspen pardavinėja e, penkis vaistus nuo vėžio ir kartais e, antkainiai siekia kelišimtus procentų už šios vaistus. Praėjusiais metais Italijos konkurencijos tarnyba nustatė, kad šių vaistų kaina Italijoje buvo visiškai nepagrista. Gegužės mėnesį mes pradėjome tyrimą ir jis apėmė visas es valstybės narės išskyrus Italiją. Ir tai buvo pirmasis tokio masto tyrimas vaistų pramonėje ir labai atidžiai e, viską išnagrinėsime ir mums e, labai svarbu, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvėra tarp investicijų į naujoves ir investicinės gražos, tačiau taip pat ir būtinybės užtikrinti tinkamas kainas rinkoje, prieinamos kainas rinkoje. Kitas rytis susijusi su bankais buvo priimtas svarbus sprendimas Dėl bankų e, kiekvienu atveju mes esame įsipareigoję įvertinti bankų, e, konkrečių bankų situaciją ir priklausomai nuo e, atskirų bankų padėties. Tiesiekos institucijos yra nustačius tam tikras taisyklės, jeigu bankos, banko veikla nėra gyvybinga, tai Europos Centrinis bankas gali manyti, kad šis bankas yra linkęs bankrutuoti, po to yra priimamas sprendimas e, uždaryti banką arba neuždaryti priklausomai nuo to, ar tai atitinka viešo interesą ar ne. Ir taip atsitiko su e, dviem Veneto bankais ir bankų sąjungos taisyklės numato, e, kad tokiu atveju bankai turi būti uždaromi, likviduojami pagal nacionalinės nemokumo e, taisyklės, nacionalinė nemokumo teisė ir mes patvirtinome e, atitinkamą galimybę e, suteikti paramą šiems bankams, tai leido sumažinti valstybės teikiamos paramos sumą. Po to yra labai svarbu, kad bankai turėtų pakankamai rezervų tam, kad galėtų susidoroti su e, nenumatytais sunkumais, kad, e, reik, kad nereiktų jiems valstybės paramos. Mm, kiti klausimai susijęs su mūsų piliečių pasitikėjimo ekonomika gaivinimu e, yra glaudžiai susijęs su mokesčiais ir čia aš noriu paminėti rojaus dokumentų skandalą, kurio metu, kaip ir ankstesnių skandalų atvejais, buvo atskleista labai daug įvairių dokumentų paviešinta, kuriuos mes šiuo metu atidžiai vertiname ir studijuojame ir jeigu manysime, kad yra reikalas pradėti papildomus tyrimus, tai remdami šią informaciją, atitinkamus tyrimus pradėsime, mūsų teikiama fiskalinė e, parama taip pat jau atneša vaisių. Praėjusiu mėnesį mes e, nurodėme Luksemburgui išieškoti iš Amazon kompanijos 250 milijonų eurų neišieškotų mokesčių. Dėja turėjome kreiptis į teismą dėl Airijos, kadangi pastaroje atsisakė išieškoti nesumokėtus mokesčius iš Apple kompanijos. Mes turėjome atitinkamai elgtis, kadangi piliečiai iš mūsų to tikisi, nes mokesčių išieškojimas vyksta kitose šalise, nepanaip Fiato, Starbucks atveju, Belgija veikiančia schemą mokesčių nemokėjimo ir jie, jie yra susijusi su 25 tarptautinėmis korporacijomis ir šiais atvejais mes turime priimti atitinkamus sprendimus. Dabar prasideda nauji bylų nagrinėjimai. Prieš dviejus metus pradėjome tyrimą dėl neteisėtos valstybės paramos prieš Jungtinę karalystę. Jungtinė karalystė mm, e, taiko mokestinės lengvatas, e, lengvatas e, užsienio kontroliuojamoms kompanijoms, tačiau tai yra siekia kovoti su mokesčių nemokėjimu tų užsienio valdomų kompanijų, tačiau taiko tam tikras lengvatas kai kurioms iš jų. Mes dar netlikome viso reikiamo darbo ir turėsime dar daugiau pastangų padėti, e, siekdami, kad būtų gyveninami atinkami teisės aktai dėl neteisėtos valstybės paramos teikimo ir žinote, kad e, vadovaujant pirmos kavičių komisijos šiam klausimui yra teikiama pirmenybė, taip pat siekiant pakeisti ir atitinkamus teisės aktus mokesčių srityje. Manau, kad uh, Kai kurie klausimai, kuriuos ieškome atsakymų, yra taip pat susiję ir su siekiu pasinaudoti globalizacijos teikiamais privalumais, nes e, globalizacija kelia grėsmės, tačiau taip pat suteikia ir papildomų galimybių. Ir jeigu mes sutelktume pastangas, kartu tai galėtume labiau pasinaudoti tomis globalizacijos atveriamomis galimybėmis, nes nėra savame suprantamas dalykas, kad globalizacija būtų naudinga kiekvienam mūsų visuomenės nariui vienodai. Priešingai, globalizacija, atvirai kalbant, bus naudinga kai kuriems piliečiams ir kitiems galbūt sute, padarys žalos arba suteiks netgi skausmą. Taigi <clears throat> mes žinoma turėsime dėti visas įmanomas pastangas, kad suderintume šias dvi sritis. Taip pat turėsime dėti visas įmanomas pastangas tam, kad padėtume europinėms įmonėms konkuruoti pasaulio mastu, nes manau, kad jos turi tokias galimybės. Europoje yra labai daug startuolių veikia tikrai e, pakankamai aukšto lygio mokslo įstaigos, universitetai, mokslininkų tyriejų yra daug, verslo aplinka yra patikima, infrastruktūra yra gera, prognozuojama administracija, administracijos struktūra ir reikia iš to išspausti maksimalę naudą tam, kad sukurtume naujas darbo vietas, atvertume žmonėms naujų galimybių, kad jie galėtų susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas ir neturėtume taikyti kažkokių specialių režimų vienoms įmonėms kitų sąskaitą. Mes turime sudaryti tinkamas veikimo sąlygas rinkoje visiems, tiek didelėms, tiek mažoms įmonėms. Todėl manau, kad mes galime atitinkamai daugiau gali suteikti savo piliečiams ir e, konkurencingumo uh, teisės aktams čia taip pat tenka svarbus vaidmuo, nes jeigu mes tinkamai pasinaudosime konkurencingumo taisyklėmis, tai piliečiai tų galių įgaus daugiau, nes e, įmonės paprasčiausiai supras, kad jeigu jos netinkamai aptarnaus savo klientus, tai jie nueis pas kitus pardavėjus, todėl konkurencingumo teisės nuostatų įgyvendinimas yra naudingas pačiai konkurencijai. Ir dar norėčiau pabaigai tarp ketų žodžių dėl įmonių susijungimo kontrolės. Įmonių susijungimo kontrolė neskirta tam, kad neatsirastų Europoje didelių įmonių. Europoje jūs galite veikti dideliu mastu ir sėkmingai įmonės dydis gali būti naudingas taip pat ir klientams, jeigu įmonės dydis leidžia sumažinti sąnaudas, daugiau lėšų skirti inovacijoms, mažinti savo gaminių kainas, tai yra naudinga vartotojams. Problema yra tame, kad kuomet vertiname įmonių susijungimą, tai leidžiame vienoms įmonėms didėti, <clears throat> tačiau rinka ir toliau e, dirba mums visiems, o ne tik toms įmonėms, kurios susijungia. Ir žinoma, globalizacijos sąlygomis keičiasi mūsų darbo aplinka. Daug, daugiau nei 60 procentų mūsų sprendimų dėl įmonių susijungimo yra priimami atsižvelgiant į e, globalinę rinkos situaciją. Ir tai yra esminė priežastis pritarti ar nepritarti susijungimui. Sprendimas yra priimamas kiekvieno atveju atskirai, o neatsižvelgiant į kokias nors tendencijas. Kaip žinote, mes gaminame alų, skistą šokoladą, cementą, laivus sustatome ir viso, visoje kitoje srityje. Visose kitose srityse mes priimame sprendimus, todėl mes turime pirmiausiai užtikrinti, kad būtų apsaugotas rinkoje teikiamas paslaugos ir kad būtų užtikrinama konkurencija, o nekenkiama vieniems iš konkurentų. Štai paimkime cemento gamybos sektorių. Cementas yra viena iš medžiagų, kurią brangiausiai transportuoti. Taigi kartais nėra jokios prasmės, pavyzdžiui, lyginti <clears throat> situaciją cemento gamintojų, kurie yra labai toli nuo mūsų, nes jeigu jie gamina toli, tai dėl transportavimo išlaidų niekuomet nesugebės su mūsų įmonėmis veiksmingai konkuruoti. Taigi turime suvokti, kaip rinkos veikia. Per pastarosius dešimt metų komisija įvertino daugiau nei 3000 susijungimo prašymų ir neleido susijungti tik tai septyniais atvejais įmonėms. Ir e, dėl to, kad e, taigi, e, daugumą atvejų mes randame sprendimus, kaip leisti įmonėms susijungti ir išlaikyti konkurencingumą rinkoje, išsaugoti konkurencingumą rinkoje. Daugumą susijungimų E, gavo pritarimą dėl to, kad e, joms susijungus tik tai sustiprėjo ES pozicijos, e, naujasis pavyzdys Siemens ir Gamesa įmonių susijungimas oro vėjo jėgainių gamybos srityje, jos dabar užims lyderiaujantį vaidmenį pasaulyje, lyderiaujančią padėtį, taip pat Danone ir Vitwhite. Tai yra pieno produktų ir gėrimų srityje. Taigi manau, kad mes galime suderinti šius du dalykus, sukurti didelės, sėkmingai veikiančias, sėkmingai pasaulio mastu konkuruojančias europinės kompanijas ir e, išlaikyti konkurencingumą Europoje, užtikrint galimybę sąžiningai konkuruoti įmonėms tarpusavyje. Ir žinoma, mes to siekime ir, ir negalime šio darbo atlikti vieni, bendrabiavame su nacionalinėmis konkurencijos priežiūros tarnybomis, kurios atlieka labai svarbu vaidmenį. Taigi norėčiau taip pat e, padėkoti ir jums už paramą. Ir e, pasiektą pažangą įsijant plus, siūlymą nagrinėjant, suteikiant papildomus įgaliojimus nacionalinėms konstitucijos priežiūros tarnyboms, kurios tikrai labai naudinga darbą savo piliečiams dirba valstybėse narėse. Dėkoju Jums už pastangas ir taip pat džiaugiuosi kokią pagarb, tuo, kokią pagarbą Jūs rodote nacionalinėms konkurencijos priežios tarnyboms, nes be jų pastangų mes negalėtume tokiu ilgiu užtikrinti konkurencijos teisės nuostatų įgyvendinimo. Ir laikymusi, man tai yra labai svarbu, jaučiu, kad ir jums tai yra svarbu. Ir e, svarbiausia yra jausmas, e, kad mes tarnaujame piliečiams įgyvendindami konkurencijos teisės nuostatas. Ir dėkoju Jums už tai. Iš tikrųjų, veiksmų sąrašas yra įspūdingas. Viena vertus, konkurencingumo politika yra vienas iš svarbiausių bendros rinkos veiksnių Tai mes matome darybose dėl Brexit. Tiesiog mes negalime atsijėti konkurencingumo politikos nuo vidaus rinkos, todėl gera konkurencingumo politika gali įgalinti piliečius dalyvauti globalizacijos procesuose ir taip pat stiprinti globalizaciją skaitmeninės darbo tvarkės srityje ir kitose srityse. Taigi yra tokių pagrindinių sričių, kur konkurencingumas yra vienas iš svarbiausių svertų Europos Sąjunga, iš tikrųjų pakankamai didelė gale ir todėl konkurencingumui, konkurencingumo politikui, kai teikiant didelį dėmesį, galima tikėtis parlamento paramos. Aš taip pat e, esu nusiteikęs e, labai veiksmingai dirbti aptariant tą ASEN 2 pasiūlymą. Kolegos, dabar suteiksiu žodį jums. Konkurencingumo darbo grupės vadovas Markus Ferber. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš kaip darbo grupės e, e, pirmininkas norėčiau padėkoti Jums už puikų bendarbiavimą. Prieš dvi savaitės mes kalbėjome su generaliniu direktoriumi ir taip pat mes palaikome su Jūsų tarnybomis e, gerus kontaktus. EBPO darbo dokumente neseniai pristatė algoritmus ir e, kolizijas. Iš tikrųjų buvo atkreipęs dėmesys į algoritmus, kuriuos taiko įmonės e, nusaidamos kainas ir tuos algoritmus taiko prisitaikydamos prie rinkos sąlygų ir nustatinėja optimalią kainą. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį apie lėktuvų bilietus, kai vienas iš konkurentų tiesiog dinko iš rinkos dėl to, kad buvo taikoma atitinkama žalinga kainodara. Kai vienas algoritmas susiduria su kitu, tai tuomet jau uh, šitos kainos nebūna niekaip pagrįstos, tada kalbama apie kartelius, taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reikia kontroliuoti įmonių susijungimo ketinimus. Aš prisimenu Facebook ir WhatsApp susijungimą ir tuomet buvo kalbėta apie duomenų įvertinimą. Vyko viešosios konsultacijos trukusios ištisus metus, ir tuomet buvo kalbama apie duomenų vertę, vertės nustatymą, kai yra ketinama susijungti. Dėkuoju Jums taipogi už puikų bendradarbiavimą. Tai padeda mums irtis į priekį, padeda ir mums suvokti, kokios pozicijos jūs laikotės. Iš tikrųjų, tinkamas metas dabar giliau pakalbėti ir apie tai, kaip e, mokymosi technologijos ir algoritmai veikia. Iš tikrųjų, algoritmus reikia, ko gero, įdėkti pradinėje mokykloje. Tiesiog algoritmas pasako, ką galima nuveikti ir ko negalima. Ir mokymosi savarankiškai technologijų pavyzdį pateiksiu. Buvo surinktas eksperimentas, tai yra internetinė sumų e, kovos platforma. Tiesiog du robotai beveik negalėjo judėti, tačiau Atlikus milijardus testų, tai šitie robotai pradėjo ir judėti, ir pradėjo kovoti sumu, sumu ringė vienas prieš kitą. Tai vienas iš pavyzdžių, kas mūsų laukia, galvojant apie tai, kokios mokymosi technologijos gali būti pritaikytos ir kam. Taigi negalima pasakyti, kad, kad e, algoritmas kažko nepadarė, jūs patys atsitakingi už algoritmo gebėjimus, jo e, trūkumus, kadangi jūs duodate tam tikras instrukcijas, įdėgiate į algoritmą ir taip pat jūs jų pagalba nustatote kainas. Taigi senoji mokykla tiesiog žvelgdavo į kitą e, benzino kolonėlę ir tiesiog e, derno savo kainas prie savosios benzino kolonėlės kainų. Dabar situacija pasikeitė ir Europos e, rinkoje ir globalių mastų situacija pasikeitė. Todėl labai svarių yra argumentų pasukti būtent tuo keliu ir tai daryti dabar žinoma, analizuojant tinkamus duomenis. O dabar, kalbant konkrečiai apie duomenis, norėčiau pasakyti, kad mes rengėmės bylai susijusiai su labai išsameis e, duomenimis. Labai gerai, kad mes pasiruošėme, išanalizavome Facebook'o susijungimo galimybės ir įvertinome tą duomenų apibendrinimo galimybę. Iš tikrųjų įvertinome, ar tai nebūtų kliūtis kitoms įmonėms įžengti į šitą rinką, kadangi viena iš bendrovių, viena iš bendrovių turint tam tikrų duomenų, susijungimas arba kitos bendrovės ateimas į tą pačią rinką tampa kliūtimi. Pavyzdžiui, Prancūzijos konkurencijos tarnyba neleido e, energetikos bendroviai pasidalinti duomenimis apie e, vartotojus, tačiau mm, ir tai, galėjo, tai buvo kliūtis e, kitai bendroviai patekti į šitą rinką. Todėl reikėtų galvoti apie duomenis kaip į tam tikrą turtą ir tas turtas gali būti panaudojamas įvairiai. Taigi mes turime renktis tokiems dalykams. Alfred Sant. Europos e, Sąjungos taisyklės dėl konkurencijos tarnybos veiklos turėtų padėti išsaugoti sąžininko konkurenciją, tačiau vis dėlto aviacijos rinkoje nėra lygių konkurencijos sąlygų, yra nevienodos darbo sąlygos, nevienodi ne, ne aplinkos sauginiai reikalavimai, Kadangi tokie yra skirtumai, tai ES netenka savo konkurencingumo pranašumų su e, Azijos bendrovėmis, kadangi mes e, keliame mm, aukštesnius, griežtesnius aplinkosauginius reikalavimus. Kokie yra aktualiausi klausimai šioje srityje? ar yra kokiu nors sprendimu ir kokį profilį būtų galima pasirinkti. Grįžtant prie avi, aviacijos, pavyzdžiui, e, e, praėjusį mėnesį išgirdome, kad Lufthansa likviduoja Be Berlyno oro bendrovę. Lufthansa ir e, Vokietijos vyriausybė tiesiog kuria nacionalinio vežėjo struktūrą. Ir tas pats pasakytina ir apie Star Airlines. Ar komisija nemato, kad reikėtų išanalizuoti šitą susijungimo situaciją? Tai, tai labai svarbi rinka ne tik pramoniai, bet ir piliečiams, kadangi E, per praėjusius 20 metų įvyko, įvyko kelionių o lėktuvais revoliucija ir tai pakeitė daugelio žmonių gyvenimą. Žmonės pradėjo keliauti daug daugiau ir toliau. Anksčiau tai nebuvo įmanoma. Kai buvau vaikas, mes mašiną keliaudavome į Hudson. Bet dabar turbūt mano vaikai, atsiprašau Markus, bet jie būtų tikrai nusivylę, jeigu tik tiek te keliautume. Taigi avia kompanijos ir, ir industrija labai svarbu vaidmenį vaidina šioje srityje. Mano kolegė Violeta Bulš e, labai aktyviai taip pat stengiasi užtikrinti sąžiningą konkurenciją, nes esate teisūs, e, kalbėdami subsidijas e, kai kuriems vežėjams už ES ribų. E, taryba suteikė įgaliojimus Jungtiniams Emiratams ir Katarui, kuriuose yra didžio, vienas iš didžiųjų avialinijų dėl dėrybų, dėl susitarimų, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas. Mūsų portfelėje, aišku, taip pat stengiamės daug dėmesio kreipti į dvišalius e, oro vežimo paslaugų susitarimus, jeigu jie yra tinkamai sudaryti pagal tinkamas konkurencijai sąlygas. Toliau dėl Lufthansos ir Air Berlin susijungimo. Mes šias rinkas labai atidžiai tyrinėjame, kadangi matome rimtų persidengimų, didelių persidengimų. Paž, jeigu pažvelgtumėte Vokietijos viduje, pamatytumėte, kad kyla E, pavojus, jo konkurencija bus labai apribota tam tikrais maršrutais ir dėl to kyla pavojus, kad bus siūlomas brangesnės ir prastesnės paslaugos. Jau dabar matome, kad Air Berlin dabar nebeveikia rinkoje, jų lėktuvai stovi ant žemės ir tai pakeičia kainodaros mechanizmus. Aišku, komisija niekaip nesusijusi su kainomis, tai turi daryti įmonės, bet mes iš karto galime pastebėti, kad rinka reaguoja į tokius dalykus, kai nebeaptarnaujami tam tikri maršrutai, o lėktuvai stovi ant žemės. Kad užtikrintume, jog kaip įmanoma daugiau skrydžių galėtų vy, būti vykdomi, mes iš anksto pritaikėme lei, nukrypti leidžiančią nuostatą. Uh, ir um, kad išvengtume dempingavimo rizikos, nes kai kurie Air Berlin mm, e, e, lėktuvai anksčiau skraidė Lufthansos maršrutais ir kad tai tęstųsi, tai galėtų tęstis, mes pritaikėme tą nu, nukreipti leidžiančią nuostatą. Mes turime uh, už, pagalvoti ir į, apie ateitį, kas atsitiks, jeigu įvyksta susiliejimas ir pamatėme, kad tam tikrose maršrutuose nebeliks konkurencijos. <coughs> Laiko terminas iš tikrųjų mus spaudžia. Ir mes labai gerai žinome šitų keliaivių rinką, taigi mes jau gruodžio pradžioje pradėsime iš esmės rūpintis šiuo klausimu. Dėkoju, Keist Swinburne. Dėkoju, dėkoju komisarė, aš kalbu turbūt mūsų visų vardu, sakydama, kad labai vertiname jūsų e, reguliarius apsilankimus, jūsų dialogus ir jūsų išsamius atsakymus. Tikrai ne visi komisarai taip daro. Bet šiandien aš noriu paliesti jautrų klausimą, kuris buvo iškeltas ir vakar, kai čia buvo uh, pirmininkas Dragi dėl ECB pasaro meto veiksmus, ypač e, pirkimų programoje. Atrodo, kad CSPP leidžia ECB tiesiogiai mm, pirkti euro denominacijų obligacijas eurozonoje. Ir po, nuo programos patvirtinimo dabar per pirmus metus buvo sukaupta 92 milijardai eurų. Bet atrodo, kad tai gali paveikti konkurenciją, nes kiti irgi galbūt nori pirkti tas obligacijas. Tai paveikiama visa rinka ir atrodo, kad e, klausimus, klausimai, kuriuos uždavė kolegos Mario Draghi, taip pat įrodė, kad e, ši programa buvo palankė didelėms korporacijoms ir nepalankė MVI. Taigi užduodu platų klausimą. Atsižvelgiant, kad Centrinio banko e, veiksmų nereglamentuoja rinkos piknaudžiavimo reglamentai, ar jų negalima nagrinėti ir per konkurencijos perspektyvą. Ir ši konkreti programa taip pat pasižymi ir atrankos elementu, vertinant valstybinės paramos įmokas. Ir ar pagrysta, kad ECB e, atsirenka, kurias obligacijas pirkti, nes iš tikrųjų jie dabar labai selektyviai perka, o ne visas. Kalbant atvirai, nežinau atsakymo jūsų klausimą. Nes ECB ne, pagal mūsų teisės aktus nėra kaip įmonė. Tai yra kažkoks atskiras unikalus darinys. Ir jis nepatenka į tiesioginį mūsų dėmesio lauką. Taigi, aš suprantu, kuo remiantis jūs e, išsakėte tokias mintis, tačiau nežinau, ar galima būtų remtis konkurencijos teisės aktais vertinant tokią pirkimų programą ir pagal ją vykdomus veiksmus. Aš net nežinau gairias, kuriomis remiasi ECB, rinkdamasis, ką pirkti ir ko nepirkti. Bet aš tikrai apie tai pagalvosiu ir jums vėliau pateiksiu atsakymą. Dėkoju. mes kalbame apie obligacijas, apie įmonių obligacijas, investicinio laipsnio obligacijas. Tai yra tam, tikras, tam tikro tipo finansavimas. Tai kažer čia bus poveikis konkurencijai, bet dabar žodis ponui Tremozai. Tremozai. Ačiū, pirmininkė. E, Labą dieną, komisarė Vestager. Sveika dar sėkiai atvykus į Europos parlamentą. Pirmiausia, e, labai remiu jūsų veiklą dėl Apple ir Amazon Luxemburgė, nes čia turime kalbėti apie mokė, sąžiningus mokesčius. Jūs tikrai puikiai padirbėjote. Aš e, Irgi norėčiau paklausti dėl tos e, vertybinių popierių pirkimo programos. Noriu paklausti, kaip matote mūsų pranešime, daugelis kolegų šiame komitete būkštauja dėl konkurencijos aviacijos srityje. Pavyzdžiui, 44 šio komiteto nariai, didžioji dauguma, nusintė laišką praėjusį birželį, kuriame prašoma, kad ECB um, užtikrintų skaidrumą. Mes norėjome sužinoti, kokie centriniai bankai supirko kurių įmonių privačias skolas. Ir paskui gavome sąrašą, žinau, kad nuo Liepos jūs irgi jį turite. Jame pamatėme, kad pavyzdžiui, Airijos centrinis bankas pirko Ryanair skolas. Aš nenoriu e, aptarinėti nacionalinių tokių pirkimų interesų, tačiau manau, kad e, čia pažeidžiamas sažiningumo taisyklė, kadangi Pavyzdžiui, mes kritikuojame Italiją, nes ji padeda Alitalija aviakompanijai skirdama valstybinę paramą, bet bankas mūsų nesupirkinėja Alitalijos skolų. Taigi ACB pagal šitą programą uh, iškraipo sąžiningos konkurencijos sąlygas. Daug kas iš mūsų laikosi tokios nuomonės. Pranešime lengva pasakyti, kad štai nepatinka, kas atsitinka su Lufthansa ir Berlin ar Alitalija, bet iš kitos pusės turime spręsti šią problemą. Taigi jūsų tarnybos taip pat turėtų išnagrinėti šį klausimą, kadangi mes rengsime konkurencijos pranešimą, taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ir toliau dėl Google. Tyrimų grei ir taip laiko jau nelabai. Dešimt sekundžių ir viskas. Ar nemanote, kad mums reiktų subalansuoti tyrimo greitį ir uh, Mm, išsaugoti įmonių teisę apsiginti. Jūs sakėte, kad Kinijoje buvo tai taip pat laukiama daugiau antimonopolinių bylų. Gal galėtumėte tai patikslinti toliau dėl. Kad aš išgirdau, kad um, aušinmanizmas taip pat nelabai patinka įmonėms. Uh, first, uh, as I said, uh, as a response to, uh, to, to Kate on the question of... Atsak, atsakant į, į klausimą dėl ECB, pirmiausia pasakysiu, kad vyriausybės gali investuoti rinkos sąlygomis. Ir tai nevadinama valstybinė pagalba. Aišku, priklauso ir kokios tos rinkos sąlygos, kadangi Dažnai įmon, e, vyriausybės pas, mums sako, štai norėtume investuoti rinkos sąlygomis, ar galite nuspręsti, ar tai e, nėra valstybinė pagalba, kad vėliau nekiltų problemų. Ir e, kartais tos tie atvejai tampa labai sudėtingi, nes rinkos sąlygos nebūtinai 2 ar 3 procentai. Jeigu yra rizika, tuomet palūkanų norma turėtų būti daug aukštesnė ir tai ir gali įveikti. Taigi yra skir skirtingų klausimų kylančių, kuomet e, vyriausybės e, spirkinėja obligacijas. Viskas priklauso nuo to, kaip tai atliekama. O kai dėl ECB, kaip minėjau, neturiu, negaliu kvalifikuotai kompetitingai atsakyti jums. Toliau dėl antimonopolinių bylų. Iš patirties žinau, kad yra tam tikra asimetrija, kadangi kontroliuodami susiliejimus turime uh, taip pat atsižvelgti ir į laiką. Visi turime skirtingų motyvų. Pavyzdžiui, įmonė nori atlikti susijungimą, o mes turime patikrinti, kad toks susiliejimas nepakenks konkurencijai. Tačiau mes visi sutarėme, kad reikia veikti greitai ir įmonės taip pat nori su mumis bendradarbiauti, užtikrinant, kad tas susiliejimas galėtų įvykti kaip galima greičiau. O asimetrija atsiranda tuo met, kai kai pradeda būti atliekami karteliniai tyrimai. Ir tada jau tos kompanijos netaip noriai su mumis bendradarbiauja, nes mes tyrinėjame galima e, slaptą kartelį, dėl kurio galima būtų skirti bylą, e, baudą. Pavyzdžiui, už vieną kartelį buvo skirta 6 milijardų eurų bauda. Taigi čia jau bendradarbiavimas vyksta ne taip greitai, ne taip noriai. Mm, informacija nėra teikiama taip greitai, kaip mes norėtume. Ir tada e, tampa sunkiau e, laikytis laiko terminų. Ir manau, kad labai svarbu ir net būtina, kadangi mes gyvename teisės viršenybės sąjungoje, būtina, kad leistume įmonėms apsiginti, bet e, aišku, vis tiek išlieka poreikis viską daryti greičiau. Ir tai stengiamės daryti kiekvienoje procesų dalyje, pavyzdžiui, kad užtikrinant, kad prieiga prie dokumentų būtų lengva ir greita. Įmonė taip pat gali matyti, kokius įrodymus prieš juos turime. Ir visa tai daroma labai veiksmingai į tokiu būdu visa procedūra tampa daug lengvesnė. Aišku, kartais tai sukelia sunkumų mūsų biudžetui, kadangi turime turėti pakankamai IT priemonių, turime turėti kvalifikuotų ekspertų. Taigi turime investuoti į tas priemonės, kurios leistų greičiau vykdyti tyrimus, kadangi kai turime apdoroti tiek duomenų. Google atveju buvo išanalizuota 5,2 terabaitų duomenų. Tai užtrunka ir jeigu neturi pakankamų e, pajėgumų, viskas vyksta lėčiau, aišku, tai yra prioritėtinis klausimas, bet e, na, gerai investuoti ištekliai ir veiksmingi įrankiai yra atsakymo dalis. Aš susitikau su keliais e, Google bylos, keliomis bylos šalimis, nes mes dirbame ne kažkokia izoliuotoje saloje, o rinkoje. Mes dar nepriemėme sprendimo, ar Google laikėsi taisyklių ar ne, bet labai atidžiai sekame, kadangi čia nėra paties aukciono klausimas, bet kaip e, jis funkcionuoja. Ir tam Mes pasitelkėme techninius ekspertus, tarėme su rinkos dalyviais ir stebėme patys. Ir man atrodo, kad šis klausimas dar kurį laiką bus neišspręstas. Pono Lopes Pirmeko, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai ir staigir už tai, kad atvyko, už tai, kad yra pasirengusius su parlamento nariais diskutuoti, aptarti vis klausimus. Norėjau užduoti klausimus e, iš dviejų sričių, kurios man yra įprastos, tai žemės ūkis ir energetika. Žemės ūkio atveju per pastarosius metus e, dėl parlamento spaudimo e, buvo pradėtos taikyti įvairios priežiūros sistemos žemės ūkio patiriamo spaudimo, siekiant išvengti manipuliavimo žemės ūkio produktais, kad nenukentėtų žemdirbiai, e, nes dažniausiai tos manipulacijos yra vykdomos e, pardavėjų pusės ir gamintojai, ūkininkai neturi kaip apsiginti. Noriu jūsų paklausti, ar ketinate peržiūrėti tinkamą teisės aktą, kad užtikrintumėte, jog konkurencingumas e, žemės ūkio srityje e, vyktų tolygiau ir geriau. Ar reikia dar naujų e, priemonių, bežiūrėjau, kontekste, siekiant užtikrinti šį konkurencingumą, taip pat norėčiau išgirsti iš jūsų daugiau informacijos apie tinkamą tyrimą dėl Bayerio ir Monsanto įmonių susijungimo. Konkurencingumo politikos srityje, man atrodo, kad uh, subsidijos atsinaujinančios energijos gamybai netnešė e, norimų rezultatų, nes kai kurios e, energetikos įmonės gavo subsidijas, pavyzdžiui, brandalinė e, energetika arba iškastinį kūrą naudojančios, tuo tarpu atsinaujančios energetikos įmonės gavo jos mažiau arba ji buvo nutraukta, Nes aš manau, kad siekiant užtikrinti energetikos rinkos tvarumą būtina daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Taip, šios rytis yra labai svarbios, nes e, susijusios su mūsų kasdieniu gyvenimu ryte, kuomet darotės kavos ir įsipilate į ją pieno, tai uh, puikiai suprantate, kad be žemės ūkio negalėtumėte to padaryti. Svarbu suvokti, kad gamybos grandinėje turime suteikti didesnius įgaliojimus gamintojams. Todėl reikia sudaryti sąlygas gamintojams, pavyzdžiui, javų augintojams, galvijų augintojams. Uh alyvogių aliejaus gamintojams tam, kad jie susėstų, pasišnekėtų tarpusavyje ir nuspręstų, kokių sąlygų jiems reikia, kad visi galėtų tinkamai išgyventi. Jau esame tokių pavyzdžių turėję kai kuriuose šalise. Atsakydama į klausimą dėl garantuotų žemdirbių pajamų, aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių diskusijų susijusių su BŽUP reforma. Komisija rengia atitinkamus pasiūlymus šioje srityje ir kolega Hoganas yra atsakingas už e, šias temas. Šiuo metu mes e, Bayerio ir Monsanto susijungimo procedūrą vertiname. Čia svarbu pabrėžti, kad susijungimas nepakeis būtinybės ūkininkams e, e, užtikrinti pasirinkimo galimybę tarp skirtingų sėklų, skirtingų pesticidų ir mums reikia skatinti naujoves ir konkurencingumą e, šioje rinkoje, mums reikia geresnių sėklų, reikia netokių kenksmingų pesticidų. Taigi reikalinga konkurencija šioje srityje tam, kad ūkininkai galėtų tinkamai savo darbą atlikti. Susigimo vertinimas dar nesibaigė, tačiau nesvarbu, koks sprendimas bus priimtas e, ir toliau liks galioti taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti nuo bet kokios žalos aplinką vartotojus ir ūkininkus e, naudojančius tam tikras sėklas pesticidus e, arba ir vieną ir kitą. Jeigu tyrimo eigoje išaiškėtų, kad konkurencija yra iškraipoma, e, tai imsimės atitinkamų priemonių, kartais matome, kad svarbu įsikišti tam, kad leistume skirtingų šalių ūkininkams atsikratyti savo e, sukauptų atsargų. 2015 e, tokia buvo tendencija Prancūzijoje kuomet e, parduotuvė lentynose e, kurį laiką buvo tik tai prancūziški maisto produktai, tačiau ūkininkams svarbu žinot, kad gali pardavinėti savo produktus visose šalyse <clears throat> ir neturėtume dabar pradėti to karo e, protekcionistinio, kuomet jeigu vienos šalies gaminiai negali būti parduodami kitos šalies parduotuvėse, tai atitinkamai ta šalis draudžia pardavinėti e, užsieninius produktus e, savo prekybos sistemoje. Apie energetiką galėtume keturias su pusę valandos diskutuoti apie pokyčius energetikos rinkoje. Dabar yra pereinamasis laikotarpis ir dėja jis užtruks pakankamai ilgai, nes e, turime iškastinio kūro palikimą, kurį privalome, kurio privalome atsikratyti. Vykdant e, energijos išteklių gamybos permainas, e, daugelis šalių gali kilti nepakankamo apsirūpinimo e, energijos ištekliais arba elektros energija grėsmė. Todėl reikia pirmiausiai sukurti įvairius <clears throat> energijos kaupimo, energijos rezervo mechanizmus ir sistemas tam, kad jie būtų pritaikyti rinkos sąlygoms ir e, tie papildomi pajėgumai turėtų būti naudojami bendrai e, tarptautiniu mastu ir žinoma, reikia leisti ir atsinaujinančių energijos šaltinių gamintams dalyvauti šioje sistemoje. Žinoma, tas tarpvalstybinis bendravimas yra labai įdomus dalykas, nes jeigu norime sukurti energetikos sąjungą, tai tarpvalstybinis bendravimas yra labai svarbus. Ir nekalbant apie e, pajėgumus, reikia kalbėti ir apie tai, kad e, anksčiau E, valstybės narės yra prieimusios skirtingus sprendimus dėl savo e, energijos e, rūšių derinio. Tačiau akivaizdu, kad tas papildomų pajėgumų mechanizmas yra reikalingas tam perinamą laikotarpį atsisakant tam tikrų pasenusių technologijų. <clears throat> ir užtikrinant perėjimą prie tokios energijos gamybos, kuri leistų taip pat e, pasiekti ir subrėžtų klimato kaitos tikslų. Molis Kotkeito dabar kalbės. Aš imtu iš Indijos karalystės, aš atstovauju pietiniai Anglijos daliai ir ten yra labai daug darbo jėgos. Jūs kalbėjote apie tai, kad uh, labai svarbu išsaugoti darbo vietas, kadangi ten dirba labai daug darbuotojų. Vakar kalbėjome apie tai. Barniai pasakė, kad nebus kokios nors partnerystės, jeigu nebus aiškių nuostatų dėl konkurencingumo, dėl kelių transporto saugos, uh, ir taip pat reikia užtikrinti visuomeniai socialinį pasirengimą dėl maisto e, kokybės ir kitų klausimų. Europos Sąjungos kontrolės institucijos domisi valstybių narių veikla, numatant mokestinės lengvatas, bet to tikrinama valstybės parama. Man atrodo, kad šito tyrimo rezultatai paaiškės prieš Junktiniai karalystiai paliekant ES, ar komisija gali patikinti, kad e, tų gilių tolesnių santykių sąlyga yra mm, tų pačių standartų laikymasis tarp Junktinės karalystės ir kitų 27 valstybių. Kita mėnesį bus paviešintas taip vadinamas juodasis sąrašas ir aš norėčiau paklausti, ar jungtinė karalystė gali kaip nors pagerinti savo apmokestinimo nuostatas, turint galvoje užžiūrio teritorijas. Niekas ne, neprieštaraus, bar, barnie Iš tikrųjų, tai e, tikrai yra sveiko proto nuostata. Tiesiog reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Taip pat ir Junktinės karalystės verslas neturėtų patekti į blogesnės sąlygas negu kitos Europos dalies verslas. Mes visi jiems turime užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir balandžio mėnesio tarybos išvadose buvo aiškiai pasakyta, kad mes būtent tokiais principais remdamiesi turime susitarti dėl Brexit. Iš, išimtys finansinėms grupėms turi būti pagristos konkrečiamis priežastimis. Iš tikrųjų, finansinėme reglamente šitos išimtys yra numatytos dėl konkrečių priežasčių ir mm, dabar atlikdami savo negalutinį tyrimą mes susidurime su e, abejonėmis, kadangi, bet pasitikimės artimiausių metų išsiaiškinti šitą uh, situaciją ir tikimės rezultatų prieš Brexit susitarimą. Aš nežinau, kas bus įrašyta į mokestinių rojų juodąjį sąrašą. Moskovičiai baigė renkti šitą sąrašą ir tikimės, kad jis bus paskelbtas prieš kalėdas, tačiau kol kas konkrečiai nieko negaliu pasakyti, kaip šitas sąrašas atrodys, kas į jį bus įtraukta. Yes, Mr. Anemans. Anemans. Kalbėsiu olandiškai. Norėjau užduoti klausimą susijusiu su rojus dokumentų skandalu. Jūs e, davėte interviu šią temą Le Parisien, lapkričio 11 dieną, pacituosiu jūs. Teigiate, kad e, tas skandalas reikalingas kaip elektrošokas, tam tikras sukretimas, kad pradėtume gyveninti pokyčius ir galėtume priimti tinkamus sprendimus taryboje. Citatos pabaiga. Belgijoje nemažai triukšmo kyla dėl ROS dokumentų skandalo, nes išaiškėjo, kad Belgijos valstybė jau 18 metų valdo offshore bendrovė įsikūrusią Britų mergelių salose ir Haifono uosto statybas ta offshore kompanija e, rėmė Vietname. Ar jūs tą žinojate, noriu paklausti, nes e, jeigu vadovo taryba naudojasi uh, Rolls dokumentų skandalų kaip tam tikru elektrošoku, tai turint omenyje, kad e, Belgija yra vadovų tarybos e, narė taip pat ir e, jos piliečiai pakankamai sukresti buvo iškilus viešumon šią informaciją, tai aš manau, kad reikėtų imtis atitinkamų veiksmų taip pat ir prieš valstybės dalyvaujančias šiame skandale, kaip ir prieš tarptautinius koncernus. Bully. Kol kas per daug anksti teikti, kad mes imsimės konkrečių bylimų, tai kokių tyrimų, mes analizuojame tą informaciją, kuri yra pateikiama rojos dokumentuose ir galbūt mes pradėsime tyrimą. Iš tikrųjų griežtai kalbu, kadangi piliečiams labai svarbu parodyti, kad ne tik tai dauguma bendrovių mokėtų mokesčius, bet kad visos tai darytų, darytų kadangi žmonės dirba tose e, bendrovėse kaip darbuotojai ir mato, kaip nacionalinė bendrovė siekia kovoti konkurencinėje rinkoje ir kovoti prieš tuos, kurie e, sugeba kažkaip sumažinti mokesčių kaštus. Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas užtikrinant vienodas konkurencingumo sąlygas, taip pat ir galvojant apie socialinės sutartis, kadangi verslas yra daromas mm, bent visuomenėje, kadangi reikalingos infrastruktūros, skaitmeninė aplinka, sveikatos, švietimo sistemos ir natūralu, kad toje šalyje, kur daromas verslas, reikėtų mokėti mokesčius. Valstybės narės ar aš nežinau, ar jūs tiksliai supratote mano klausimą. Belgijos vyriausybė dalyvauja e, Haifano uosto infrastruktūros statyboje. Ir Belgijos piliečiai tiesiog pasipiknė tuo faktu ir norėčiau paklausti, ar jūs nesimat, nesirengėt taryboje imtis kokiu nors žingsniu prieš mano vyriausybę. Trumpai atsakant jūsų klausimą, kol kas dar ankstyva, ką nors sakyti kad ir ką bedarytume, mes turime išanalizuoti daug dalykų, kadangi kiekvienas turi teisę abejoti, o prieš imdamiesi kokiu nors konkrečiu žingsniu mes turime būti labai tikri. Belgijos parlamente šitas klausimas aptarnėjimas. Hais, kalbės dabar. Ačiū pirmininkė, sveiki komisarė atvykusi į mūsų komitetą. Aš norėčiau pakalbėti apie klausimą, kuris svarbus mūsų, mano apygardos rinkėjams Airijos bankų klausimas susijęs su um, paskolų išdavimu. Airijos e, piliečiai tiesiog neteko paskalų, pas, paskolų, kadangi palūkanos buvo staigiai padidintos. Todėl aš norėčiau pasiklausti jūsų iš kartelių, kartelių uh, veiklos pusės. Ar tai nebuvo rinkos iškraipimo atvejis, jūsų direktoratui aš spalio 24-ąją pasiunčiau laišką ir aš paminėjau Australijos bankų atvejį, taip pat paminėjau kitus bankus, kurių atžvilgių jūs imitės veiksmų. Aš šią savaitę gavau iš jūsų atsakymą ir jame yra e, patvirtinti labai rimti kaltinimai, kuriuos aš suformulavau. Tačiau atsakymė jūs sakote, kad šitas elgesys susijęs su Airija labiau, todėl reikėtų tyrimą atlikti pačiai Airijos konkurencingumo tarnybai. Ar iš tikrųjų tai, kad tie bankai yra e, bankų sąjungos nariai, tinkamai elgesi, kadangi jie netinkamai formuoja savo kapitalą. Kitas dalykas - įrodymai, informatorių informacija, ar nereikėtų ją pasitelkti jūsų direktoratui, kadangi labai svarbu išsiaiškinti tiesą ir tiesiog pažvelgti į šitą situaciją iš konkurencingumo prizmės. Ir aš manau, kad jūs turite tokių galių imtis šito tyrimo. Kaip jūs pastebėjote, šitos dalykus mes labai rimtai vertiname, kadangi jie paveikia e, šeimas, jų pajamas, jų paimtus kreditus. Ir tai, žinoma, atsiliepia labai skaudžiai šeimos biudžetui. Taigi tai tiesiog susijęs su kiekvieno žmogaus kasdienybė. Tačiau mums svarbiausia, kad tyrimą atliktų pati tinkamiausia institucija. Todėl nekyla klausimas, ar mes nenorime imtis kokio nors tyrimo, bet priešingai mes norime išsiaiškinti, kas geriausiai ir veiksmingiausiai atliktų tą tyrimą ir per trumpiausią laiką. Iš tikrųjų mes turime įvertinti poveikį e, rinkai. Tiesiog mes šiandien keliame klausimą apie Europos ar nacionalinį lygmenį. Labai svarbu įvertinti poveikį rinkai, kadangi rinkos ES yra nevienodos, yra skirtingos rinkos veiklos tradicijos ir taip pat e, skirtingai skirtinga yra tų rinkų struktūra. Todėl labai svarbu bendradarbiauti su Aistrijos konkurencingumo institucijomis, kurios e, dirba vietos rinkoje ir kurios gali gauti reikalingą informaciją. Visada labai svarbu girdint, kai, kai, kai kas sako, kad kažkas padaryta e, neteisingai, kad reikia išklausyti informantų, tačiau komisija turi galimybę išklausyti informatorių informacijos ir taip pat jie gali pateikti tą informaciją mm, konkurencingumo direktoratui e, slaptai. Ir gavę tą informaciją mes galime pradėti tyrimą arba bendradarbiauti, paraginti tokį tyrimą atlikti nacionaliniai struktūrai. Po finansinės krizės finansų rinka tapo ypatingai svarbi, kadangi jūs priimė teisės aktus, keičiančius finansinį sektorių, padarant jį e, patvaresnį, galbūt e, e, labai svarbu matyti visą raidą prieš akis ir žinoma tirti atskirus įvykius. Tiesiog aš manyčiau, kad vienai par kitaip mes išsiaiškinsime šitą problemą, tačiau mes turime laikytis slaptumo įpareigojimo, konfidencialumo ir tiesiog mes sieksime surasti pačią tinkamiausią struktūrą, kuri galėtų atlikti tinkamą tyrimą. Ačiū. Uh, Tarybor Sanė. Dėkoju pirmininkė. Jums leidus. Norėčiau pratesti tą argumentaciją, kalbant uh, kiek anksčiau apie žemės ūkio klausimus. Galbūt jūs jau informavo, kad Agri komitete uh, vyrauja nuomonė, kad Bendra gamintojų asociacijų ir organizacijų veikla, įskaitant ir gamybos planavimą, yra būtina, kad būtų pasiekti BŽUP tikslai, kaip ir numatyta ES veikimo sutartyje. Ir todėl šios organizacijos, e, joms neturėtų būti taikomas 101 šios sutarties straipsnis. Aišku, suprantame, kad kai tikrai vykdoma ta kolektyvinė veikla, ji prisideda prie ūkininko konkurencingumo gerinimo. Taip pat suprantame, kad kai kurios leidžiačios, nu, kai kurios išimtis nebuvo pilnai panaudotos dėl to, kad nėra pakankamai aiškios, jas sunku įgyveninti ir interpretacijos taip pat skiriasi ir todėl mm, kai kuriuose šalise ūkininkų kolektyvinėms organizacijoms nebuvo suteiktas tas aiškumas. Mes džiaugiamės, kad galbūt omnibuso reglamentas supaprastins ūkininkų organizacijų taisyklės ir patikslins gamintojų organizacijų vaidmenį ir įgaliojimus. Be to, Taip pat manoma, kad konkretus žemės ūkio pobūdis taip pat yra svarbus, jį reikia atsižvelgti formuojant žem, konkurencijos politiką. Taigi, kadangi jau esame čia, norėčiau išgirsti jūsų komentarus apie, apie tos mano pamastymus. Dėkuoju. But... Is, it's, it's Na, man sudėtinga, ką nors pasakyti apie siūlomus pakeitimus, kadangi nebuvo atlikta jokio poveikio vertinimo. Taigi aš nežinau, nežinau, kaip visa tai veiks. Nežinau, ar tai padės viską supaprastinti, kadangi mes iš tikrųjų uh, dėjome daug pastangų, vadovaujant pirmininkui Junkeriui, taip pat e, Fransui Timermanui, siekdami užtikrinti, kad teisės aktai būtų labai aukštos kokybės, kad mes žinotume, kaip viskas veiks, kadangi tai darome gerbdami mūsų teisėkuros instituciją. Ir kal nežinome, kaip bus su tais omnibuse pateiktais pakeitimais, nes dar nevyko viešų konsultacijų ir tai negalime tiksliai pasakyti, kad tai atlieps mažųjų ūkininkų ir kiekvieno vartotojo interesus, nes nežinome, ar tai geriausias būdas, kaip įgalinti gamintojus ir teikti jiems daugiau galių vertės grandinėje. Kaip ir kalbėjome anksčiau, atsakant poniai Lopės, labai svarbu sustiprinti gamintojus, įgalinti juos labiau. Bet svarbu, kad jie ir nebūtų įkalinti, kad jie galėtų pasirinkti, kokiai gamintojų organizacijai priklausyti. Ir siūlomose teisės aktuose numatytas labai ribotas konkurencinių institucijų vaidmuo e, apginant šį pasirinkimą. Ir anksčiau būdavo labai sudėtinga ūkininkams, kurie, pavyzdžiui, norėdavo elgtis kitaip, turėdavo kitų idėjų, jie, jiems būdavo labai sunku įkurti savo gamintojų organizaciją šalia kitos beveik monopolinės organizacijos. Uh, O čia jiems padėjo konkurencinės institucijos savo įsikišimu. Kaip sakiau, aišku, aš gerbiu priimtus sprendimus, bet dėja negaliu atsakyti jūsų klausimą. Ar, ar tai supaprastins, ar tai bus veiksminga, ar tai atneš e, laukiamus rezultatus. Uh, tuo pat metu suteikiant laisvę gamintojams įkurti, įsteigti naujas gamintojų organizacijas. Dėl to būkštauju ir e, tai sakau su visa pagarba trilogui ir parlamento darbui, tarybos darbui, bet e, turime atsižvelgti ir tai, kad e, viešasios konsultacijos, poveikio vertinimas taip pat būtų atliktas, kad būtų viskas labai gerai apgalvota, kad tas teisės aktas būtų naudingas tiem žmonėm, kuriuos, kuriems mes ir norime padėti. Dėkoju Fulio Martušėlo. Dėkoju, pirmininkė. Prieš dešimt mėnesių Europos parlamente buvo patvirtintas metinis pranešimas dėl konkure... ES konkurencijos politikos. Tame pranešime buvo 183 rekomendacijos komisijai. Norėčiau paklausti komisarės, kiek iš tų rekomendacijų buvo mm, į kiek iš jų buvo atsižvelgta ir kokiu mastu, nes dabar komisijoje aptarinėjamas naujas pranešimas dėl ES konkurencinės politikos. Taigi aš klausiu, ar mes tiesiog gaištame laiką, nes į tuos pranešimus niekas neatsižvelgia. Gal galėtumėte pasakyti iš 183 rekomendacijų, į kurias komisija atsižvelgia. Ir antras klausimas. Italijoje vyksta diskusija apie konkurenciją ir konkurencijos e, įstatymus dėl e, nuolaidų jūrų srityje. E, Italijoje buvo nuspręsta, kad tai yra regioninis klausimas. Ir ar galite pasakyti, kur, kur kas yra kompetitingas šiuo, šiuo klausimu, ar valstybė, ar regionai, nes čia yra tam tikra teisinė sumaištis. Gal galėtumėte pakartoti tą sektorių, kur buvo pritaikyta išimtis, kad regionai patys galėtų spręsti šį klausimą? Mes čia kalbame apie a, pajūrio kurortus. Spalio 28 dieną e, valstybė išleido įstatymą dėl pajūrio kurortų. Dėl pirmojo klausimo. Dėl tų rekomendacijų ir kiek iš jų buvo įgyvendinta. Nesižvelgti jas ar nesižvelgti, na, mes netaip dirbame su konkurencijos pranešimais ne tik todėl, kad pats pranešimas jau yra kaip ir produktas, bet e, tas pranešimo rengimo proje, procesas taip pat yra labai svarbus, kadangi rengiant pranešimą labai glaudžiai bendradarbiaujame su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais, kad sužinotume ir susipažintume su jų idėjomis, jų požiūrių, prioritetais. Todėl mes nevedame tokios lentelės, kur surašytume visas įgyvenintas rekomendacijas, kadangi jų pobūdis taip pat skiriasi. Ir nemanau, kad jos yra vienodos svarbos ir aš nenoriu mūsų skatinti, priiminėti, įgyvendinti lengvas rekomendacijas ir ignoruoti sudėtingesnės. Netaip reikia dirbti kartu. Darbiniai santykiai apibriešti sutartyje yra e, apibriešti vienai, bet mes esame užmesgę darbinius santykius, kurie leidžia mums daug e, glaudžiau bendradarbiauti su parlamentu, su šio komiteto nariais ir konkurencijos darbo grupė. Visą tai taip pat numatyta sutartį ir manau, tai yra gerai, kadangi tai mums leidžia daug glaudžiau su jumis bendradarbiauti tiesiogiai atstovaujant piliečius. Aišku, jeigu jums tai yra svarbu, aš jums raštu pranešiu atsakymą, bet man atrodo svarbiausia e, širdami įsitraukti į šį procesą ir pajusti, kas yra svarbiausi dalykai ir dirbti kartu. Mano galva, niekada nėra švaistomas laikas, kai stengiamasi padaryti viską, ką galime, kad konkurencijos įstatymai veiktų kaip galima geriau, atnešdami naudą mūsų piliečiams. Kaip e, viskas organizuojama valstybėse narėse? Na, tai priklauso nuo valstybių narių. Yra valstybių narių, kur net mokesčių sistema yra decentralizuota. Taigi valstybės narės gali elgtis e, skirtingai, aišku, paisydamos e, konkurencijos įstatymų pagrindų. Tačiau nebūtinai reikia, kad Briuselio institucijos nurodytų, kaip elgtis valstybėms narėms nei dėl valstybės pagalbos, nei kalbant apie kitus instrumentus. Yes, it was connected to the Bolkenstein. Klausimas buvo siejamas su Bolkensteino direktyvos nuostatų gyvenimu. Nina Gil. Ačiū, pirmininkė. Sveika atvykusi komisijos narė. Kelis aspektus noriu paminėti susijusius su mokesčiais. Minėjote, kad kiekvieną atvejį e, neleistinos valstybinės paramos reikia svarstyti atskirai, tačiau tai mums iš tiesų neleidžia nustatyti sąžiningos e, mokesčių tvarkos, kuomet kiekvienas atvejs yra atskirai nagrinėjimas. Pateiksiu Jums tik pavyzdį, Jūs jau užsiminėte apie tą juodąjį mokesčių priebėgų sąrašą. Galbūt galėtume laikytis labiau struktūriškesnio pobūdžio. Pažiūrėkime, kokia patys yra audito sektorija, apie kurį jūs nekalbėjote. Vis daugiau e, kyla klausimų, į kuriuos ieškom atsakymų, vertinant iš konkurencingumo požiūrio mm, ir E, turint omenyje, kiek yra įvairių mokesčių vengimų schemų, ar nereikėtų jūsų manimų teisiškai skirti audito paslaugų nuo e, mokestinių konsultacijų paslaugų įmonių veikloje, tam, kad užtikrintume, e, kad tinkama konkurencija leistų mums formuoti ir globalizacijos procesus tinkamai takoti, tačiau jungtinėse valstijose demokratai rengdamiesi būsimiems rinkimams dabar imasi šios temos, teikdami, kad turėtume pasitelkti tokias konkurencijos reglamentavimo priemonės, e, kuriomis galėtume įtakoti skaitmenyje ir veikiančias įmonės, e, tokias kaip Alibaba, Tencent, kurios dabar e, aplenkė savo didžių netgi Facebooką. Mes, teisėkuros institucijos, reglamentuojančios institucijos, turime pristaikyti prie pasik besikeičiančių aplinkybių. Ar nemanote, kad reikėtų atskirti šias sritis labai aiškiai vieną nuo kitos? Ačiū. Aš manau, kad tai yra susijęs su tam tikrais e, elgesio principais. Jeigu įmonės uh, vadovaujasi tam tikrais e, principais savo veikloje, tai vis dar gali e, ir turi pasirinkimą e, pristatyti savo naujoves klientams. Prieš dešimt metų šios verslo struktūros nebuvo didžiausios rinkoje, nežinome, kaip situacija pasikeis po dešimties metų. Mes su ponu Ferberiu anksčiau esame diskutavę apie tai, kaip duomenimis grindžiama ekonomika gali užtikrinti konkurenciją. Ir kartais e, ta aplinkybė, kad šios įmonės valdo didžiulius duomenų srautus, tampa kliūtimi kitoms įmonėms įsitvirtinti rinkoje. Žinoma, paradoksalu, kad uh, tokioje situacijoje mes turime įsikišti e, į e, tam tikras rinkos sektorius, nes priešingų atveju, jeigu mes neįsikišime, tai susiformuos monopolinė e, situacija, kuomet monopol, įmonės monopolijos jau aptarnaus rinką taip, kaip joms bus tinkama ir palanku tą daryti. Kitas klausimas, kaip galime nustatyti sąžiningą mokesčių tvarką Jūs esate teisi, sakydama, kad atskirų atvejų nagrinėjimas šios problemos nepadės įspręsti ir būtent dėl to komisija pasirinko visą apriepinti požiūrį, ieškodama būdų, kaip struktūrinių, struktūrinėmis priemonėmis šią problemą įspręsti, nes kalbant apie neteisėtą valstybinę paramą, svarbu dabar laikytis nustatyt, sutarties nuostatų ir aš tikiuosi, kad iš sutarties mes pasisemsime įkvėpimo, e, nes peržiūrėti Fieto bylos mes dabar negalime, nes Luksemburgas peržiūrėjo savo įmonių finansavimo tvarką, Kipras taip pat pakeitė įmonių finansavimo tvarką. Airijoje buvo pakeista tvarka dėl Double Irish struktūrų. Taigi mes turime atskirius atvejus, nes valstybės narės keičia taisyklės savo pačių iniciatyva ir kita vertus e, galime kalbėti apie tą struktūrinį požiūrį į teisėkurą, kurį pristato kolega Maskovičių. Taigi turime įvertinti dabar atsakomybę ir tų, kurie leidžia šiems procesams vykti, nes šios schemos iš tiesų yra labai sudėtingos. Tikrai nieko blogo nenoriu pasakyti apie valdybų narius. Tikrai ne jie sukuria tas mokesčių vengimo schemas, jas sukuria ekspertai, mokesčių konsultantai. Ir e, mes norime aiškiai pasakyti, kad e, tos įmonės privalo pranešti valdžios struktūroms apie prašymus įsitraukti į agresyvų mokesčių vengimą ir mokesčių planavimą. Ir šiandien turime kalbėti apie tarpininkų atsakomybę ir būtent tokį struktūrinį požiūrį norime pasirinkti, ragindami kiekvieną valstybę narį su mumis bendrabiauti, kad pasiektume šių pokyčių. Tikrai labai daug kas pasikeitė per pastarosius trejus metus, tačiau dar daug ką reikia pakeisti, nes dar daug teisės aktų. Paimkime pavyzdžiui įmonių konsoliduotą socialinę, tai tik bendrą konsoliduotą pelno mokesčių bazę. Šis teisės aktas dar nėra patvirtintas. E, tie skandalai, kurie dabar iškyla dienos šviesą, atkreipia, jais atkreipimas dėmesys į būtinus pokyčius, nes vienas dalykas yra patvirtinti teisės aktą, tačiau kisai kitas dalykas yra visapusiškai e, ir pilnai jį įgyveninti. Valstybės narės turi atitinkamų išteklių, turi atitinkamų įgūdžių, gali e, pasamdyti žmonės, pasinaudoti informaciją, naujomis turimomis priemonėmis, todėl labai svarbu šios procesus, tiksliau įmonės turi atitinkamų resursų ir labai proc, svarbu teisėkuros institucijams šios procesus tinkamai stebėti, patvirtinti teisės aktus ir juos įgyvendinti ir labai svarbu tęsti pradėtus darbus, žinoma, E, sprendimai yra priimami vienbalsiai taryboje, tačiau tai nereiškia, kad Europos parlamentas nieko neturi veikti, nes pažiūrėkime, kaip yra dirbama parlamente, skirtingose komitetuose, šiame komitete, e, kaip yra kontroliuojama, kad atitinkami teisės aktai būtų įgyvendinami ir kad jie būtų naudingi visiems mokesčius mokantiems žmonėms. Pirinkas, ačiū, Vernė Langė dabar. Ačiū, ponia komisijos narė. Okay. Dėkuoju ypatingai už jūsų paskutinį atsakymą, kadangi Panamos tyrimo komitete mes suvokėme, kad valstybės narės nelabai nusiteikusios išimties gilintis. Tiesiog jos jaučia spaudimą, kad reikia harmonizuoti nacionalinės nuostatas, tačiau nepakankamai entuziastingai tą daro. Iš tikrųjų, Panamos ir Rojaus dokumentuose yra pakankamai daug informacijos ir norėčiau paraginti, kad jūs kartu su Moskovičiai pateiktumėte net konkrečius pasiūlymus dėl to, kaip spręsti konkrečius praeitie įvykusius dalykus, tačiau ir pažvelgtumėte į tai visumiškai iš konkurencingumo punkto. Subsidijų eksante įvertinimas. Viename Kinijos oro uoste yra numatytos subsidijos iki e, dešimtmečius į priekį pagal tam tikrą verslo modelį ir pagal uh, prieš pirkimus, kurių ko gero nepatikrino komisija, kadangi ten ir kalbam apie 11 tūkstančių darbuotojų, iš tikrųjų dirbs tik tai 2 tūkstančiai. Taigi, tai raujasi dėl eksante leidimų apie Lufthansa ir Air Berlin susijungimą jūs kalbėjote, jeigu penktoji gruodžio pasiteisins, tai viskas tvarkoje, tačiau šiuo metu e, Berlyno oro bendrovės 120 lėktuvų neskraido. Iš Frankfurto į Berlyną skrenda visą parą, kas valandą mm, e, lėktuvai, kadangi šitas e, išlaidas finansuoja valstybė. Kita vertus, pilotai išeina iš bendrovės, kadangi neturi e, garantuotų darbo sutarčių. Ir dar vienas dalykas, į kurį atkreipiau dėmesį savo laiške. Rainando Falco žemėje valstybės investicijos į infrastruktūrą. Tačiau buvo tiesiog įkurtos pašto dėžučių firmos, kad būtų galima pasinaudoti valstybės subsidijomis. Apie tai aš kalbėjau savo laiške, taip pat norėjau, kad jūs įsigilintumėte šitą situaciją. Where to start? Nuo ko pradėti? Kol kas naujienų neturiu dėl atsakymo į paskutinį klausimą. Dėl mokesčių reikėtų apibendant pasakyti, kad mes dabar siekime parengti geresnės gairės. Tačiau norint parengti gairės, mes turime įvertinti konkrečius atvejus ir juos apibendrinti. Kartais girdžiu sakant, kad visi žino, visi mato, tačiau tai nėra teisinga. Netgi 98 metais teismas pateikė savo išaiškinimą, kaip turi būti teikiama valstybės parama, netgi numatant mokesnės lengvatas. Tokią situaciją galima vertinti kaip valstybės parama. Jeigu mes norime, kad valstybės paramos taisyklės būtų taikomos tinkamai, tai reikėtų visą laiką taikyti tik tai rinkos kainas. Todėl reikia vadovautis pagrindiniais principais, pagal kuriuos kuriais galėtų vadovautis ir įmonės, ir valstybės institucijos, ir kiti subjektai. Dabar mes valstybėse narėse susidurime su įvairiomis e, mokestinėmis nuostatomis ir pagal jas negalima teikti, kad yra pažeidžiamos valstybės paramos teikimo taisyklės. Tačiau yra tokių valstybių, dėl kurių nekyla jokių abejonių ir klausimų. Tačiau Dabar dėl investicijų į oro uostus. Kai kalbame apie didžiulius oro uostus, yra įvairiausi procesai susiję su tarybų, komisijos sprendimais ir e, ratifikavimu, tačiau valstybės narės gali vadin, pasin, pasinaudoti bendrojo blokavimo uh, reglamentu, ypač jis yra tinkamas priimant sprendimus dėl regioninių oro uostų. Tais atvejais mes nežinome, kada iškyla bejonių dėl konkurencingumo. Taigi pagal šį reglamentą galima tiesiog patikrinti e, sąskaitas ir išsiaiškinti, ar yra tinkamai teikiama valstybės parama. Taigi šitas e, bendras blokavimo reglamentas leidžia atlikti stebėsiną, pasitelkiant atskirus atvejus ir juo įgalinamos valstybės narės ar tam tikros valstybės išlaidos už ties turi būti skaitoma prieš piliečius, ar į šiuos procesus gali įsikišti ir komisija. Dėl Kinijos investicijų komisija pasiūlė naują priemonę įvertinti investicijas. Aš manau, kad tai yra labai geras dalykas. Labai svarbu žinoti, kokios investicijos e, nukreipiamas į ES ir kokios išeina iš ES. Prekybos apsaugos priemonė yra jau patvirtinta, taip pat investicijų peržiūros priežiūra. Be to, praėjusią savaitę su Kinijos atstovais mes tarėme mes apie tai, kaip tai įdėkti į mūsų ketinimų protokolą kaip užtikrinti struktūrinį dialogą dėl investicijų ir dėl valstybės teikiamų subsidijų. Ir galiausiai dėl Air Berlin bendrovės. Kodėl rinka keičiasi? Todėl, kad Berlyno oro bendrovė bankrutavo. Komisija rengėsi priimti sprendimą dėl to, kad šita bendrovė bankrutuoja ir todėl keičiasi situacija rinkoje, keičiasi kainodara. Ir mes atlikome visą mums privalomą darbą. Mes kalbame apie e, tai, kad reikia ir toliau laikyti darbintus darbuotojus ir užtikrinti, kad lėktuvai skraidytų, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų šioje veikloje, kad nebūtų kaip nors e, medžiojami ir mes atsižvelgėme situaciją vietoje per manš beres. Coup de question. Ačiū. Daug e, klausimų buvo užduota. Dar nepaminėjau McDonald'o atveju. Siekiantis aiškinti, e, kaip yra pasistumėjęs šis tyrimas į priekį. Ar galėtumėte apie PSD2 atvejį šiek tiek daugiau papasakoti su fintech <clears throat> programomis susijusiu? Taip pat e, man įdomu sužinoti, kokia yra padėtis tarptautiniu mastu, kalbant apie valstybinę paramą arba valstybių paramą teikiamą įmonėms e, ar EBPO ar e, PPO kontekste. Uh, galima pastebėti labai įdomių tendencijų. Taip pat reikia paminėti, kad vienodus sąlygų mes tikrai negalime užtikrinti tokiu atveju, kai kai kurios valstybės už ES ribų gali teikti didelio masto valstybinę paramą įmonėms ES viduje, joms negalima to daryti ir taip pat kaip visa ši situacija dera su ES e, e, sudaromomis e, laisvos prekybos sutartimis su trečiosiomis šalimis ir manau, kad valstybinės paramos įmonėms įtaka konkurencingumui tikrai gali būti didžiulė. Ar galėtumėte pakartoti antrąją savo klausimo dalį, ne McDonald'o, bet antrąją klausimą? PSD2, nes yra pradėtas tyrimas bankų sektoriuje ir fintech technologijų srityje. Aš būčiau šio klausimo niekada nebūčiau uždariusi. Pusiai septintos turėsime baigti, bet kokiu atveju. Aš neturiu naujausios informacijos dėl PSD2, tačiau uh, grįšiu dar prie e, šio klausimo, kuomet turėsiu jos daugiau. McDonald's atveju mes tyrėme. Atrodo, kad viskas yra šiek tiek sudėtingiau nei atrodo, nes reikia taip pat įvertinti ir e, e, santyki su tarptautinėmis e, dvigubo apmokestimo vengimo sutartimis. Tačiau e, Steiksime jums daugiau informacijos, kai tik jos turėsime. Na, liko vieną minutę atsakyti paskutinį klausimą dėl e, valstybinės e, paramos finansavimo. Praėjusią savaitę lankiausi Kinijoje. Ir e, Kinijos rinkoje yra taikomas vadinamasis, įgyvendinamas vadinamasis sąžiningos konkurencijos peržiūros mechanizmas ir įsigyvenimas tiek uh, E, centralizuotų lygmenių, valstybės lygmenių tiek atskirose provincijose ir dabar yra peržiūrimi svarbus teisės aktai ir vertimas jų poveikis konkurencingumui rinkoje. Tai yra svarbus atspirties taškas mums tam, kad pasirašytume tarpusio supratimo memorandumą ir jame galėtume struktūriškai aptarti valstybinę paramą. Šiuo metu vyksta procesus, nuo kurių sektorių pradėti. Turime priimti sprendimą, nes tikrai e, daug e, ką turime aptarti finansų sektoriuje e, vykstančius procesus siekiant įvertinti Turime ką pasiūlyti, e, kalbant apie finansinę paramą valstybinę, nes per pastarosius dešimt metų, manau, kad e, Europoje taip pat galime kalbėti apie maždaug 700 milijardų eurų valstybinės paramos. Taigi, jeigu sugebėsime susitarti sėkmingai, tai užtikrinsime daug didesnį teisingumą. Šio klausimo neįspręsime per vieną dieną, tačiau bent jau pradėti reikia šį procesą, taigi reikia tiek dvi šalis pagrindais kalbėtis, tiek PPO kontekste, nes PPO kontekste galime e, pasidžiaugti tam tikrą sėkmę, tačiau procesai taip pat labai ilgai trunka. Prieš dviejus metus, prieš kalėdas mes e, nutarėme atsisakyti e, žemės ūkio produktų eksporto subsidijų, tačiau diskusijos dėl to truko 15 metų. Taigi su kolegomis iš prekybos generalinio direktorato mes e, taip pat nuolat diskutuojame apie galimybę e, pasirašydami dvišalės laisvos prekybos sustarimus su Šiaurės, Pietų Koreja, Kanada, e, taip pat kalbame apie tokią paslėptą valstybinę paramą, tam, kad sulaužintume tam tikrus tabų E, ir keltume klausimą dėl e, paslėptos valstybinės paramos e, keliamos grėsmės konkurencingumui, nes socialinių reikalų srityse, švietimo srityje, inovacijų lygimo srityje galbūt tik kartais yra naudinga. Taigi tos struskūrinės diskusijos galėtų mums padėti spręsti šį klausimą ir padėti vystyti sąžiningai konkurencijai. Taigi darbo kol kas netlikome, tačiau jau pradėjome struktūrinės konkrečias diskusijas šio klausimu ir mes galime, pavyzdžiui, pateikti tinkamą informaciją apie viešuosius pirkimus tam, kad užtikrintume jų skaidrumą, nes kuomet valstybės narės priima patį pigiausią pasiūlymą, tikėdamasis, kad jis bus pačios geriausios kokybės, tai tikrai tas pigiausias pasiūlymas negali būti grindžiamas uh, užslėpta valstybės parama uh, tą pasiūlymą pateikusiai įmonė. Pirmininkas, ačiū komisijos nariai už įdomias uh, naudingas uh, diskusijas, keitimasi nuomonėmis. Uh, Aptarėme labai daug sričių, mūsų bendradarbiavimas, manau, kad tęsis, dėkoju vertėjams, turime baigti šį posėdį, kitas posėdis vyks ketvirtadienį jungtinis posėdis ekonomikos ir biudžeto reikalų komiteto 8.30 prasideda ir mūsų įprastas posėdis prasidės 9.15 min. Ačiū visiems.